Okay, thank you very much, everybody. Well... Labai ačiū visiems. Noriu pasveikinti visus susirinkus į ekonomikos reikalų komiteto posėdį skirtą Europiniam semestrui ir ekonominės politikos koordinavimui. Mes tikrai labai vertiname tą bendravimą ir dialogą, kurį vykdome su nacionaliniais parlamentais, nes jų indėlis yra labai svarbus dalykas, bandant daugiau demokratizuoti semestro darbus. Mes visi esame atsakingi už politinius prioritetus, kurie, kaip žinia, keičiasi, jau pasikeitė dabar ir tikriausiai keisis ateityje. Todėl, kai keičiasi prioritetai, reikalinga pertvarkyti ir visų kitų sričių politiką. Nebejotinai yra daug dalykų, kurias vyriausybės, nacionalinės vyriausybės turi vykdyti. Kita vertus, mes pripažįstame, kad egzistuoja tam tikras demokratijos deficitas ir ES lygių. Remiantis rekomendacijom komisijai Ir galų gale tampa taip, kad e, labai sunku yra nustatyti, kas priima sprendimą dėl politikos e, tikslų ir kas yra atsakingas už tai. Tad e, dabar mūsų laukia, manau, įdomios diskusijos Tai yra e, dalis to, kad šitos procedūros taptų demokratiškesnės ir atviresnės. Norėčiau e, pasveikinti Dominiką e, Hanikaną. Jis yra iš Airijos parlamento bendro Europos reikalų komiteto pirmininkas. Taip pat norėčiau pasveikinti Guntramą Volfą iš Bruselio mokslininkų tinklo. Taip pat ponė Elisa Pereira. Ir pirmiausia, išklausysime pono Kolinjono, po to pono Hanigono. Kiekvieną kartą, kai pasižiūriu į sąrašą, atrodo, kad tvarka vis kitokia, bet ką tik su pranešėjais sutariu, kad tokia tvarka jie kalbės, kiekvienas kalbės po 10 minučių. Ir jei bus laiko, tai tuomet, žinoma, <clears throat> suteiksime žodį ir jums. Ir taisyklė bus tokia, jog reikės e, įsirašyti kaip šyrit ir uh, santykis bus toks. Du nacionalinių parlamento atstovai ir uh, vienas Europos parlamento uh, atstovas. Bet viskas, aišku, priklausys nuo, nuo skaičių. Tad tiek galiu pasakyti ir norėčiau dabar pasveikinti pono Guntramą. Galite pradėti. Jūsų kalbėjimo laikas rodomas ekrane. Gerbiama pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinio parlamento nariai. E, man džiugu turėti galimybę šiandien kreiptis į Jūs, kalbėti apie Europos demokratiją, Euro, Europinį semestrą. Pradėsiu nuo to, jog apibūdinsiu problemą, su kuria susidarėm. Po to porą žodžių norėčiau tarti apie e, dabar numatomą e, sprendimą, kuris e, yra numatomas arba jau gyvenamas, kokios ribos šitokio sprendimo, kalbant apie legitimumą, kalbant apie to, tolesnę tolesnį Europo e, ekonomikos politikos e, formavimą, e, politikos koordinavimą Europoje. Tad kokia yra pagrindinė problema? Visų pirma, reikia pripažinti, jog valstybės kurios yra eurozonos narės, turi bendrą valiutą, iš esmės yra subsuverenios e, valstybės. Ką turiu galvoje? Iš esmės tai reiškia, kad šių valstybių suverenumas labai ribotas. E, kai kuriais klausimais visų pirma, jos nėra e, suverenios formuodamos pinigų politiką, tai visi žino, tačiau neapsiribojama pinigų, pinigų politika, tai pereina ir fiskalinės politikos sritį. Ir akivaizdžiai um, matosi e, du apribojimai, tai yra finansinių uh, rinkų nustatyti apribojimai, uh, valstybės uh, skoliniams įsipareigojimams priimti ir manome, kad eurozonos valstybės narės patiria labai didelį spaudimą, uh, leisdamos valstybės obligacijas ir iš esmės jų suverenumas nemažai apribojamas. Uh, tas apribojimas, kalbant apie tai, kokio deficito jos norėtų e, turėti pas, pas save, nes rinkos spaudimas labai nemažas yra, tad tok, toks pirmas apribojimas, o antras yra susijęs, aišku, su tuo, kad tos valstybės yra eurozonos narės, o yra e, valstybių narių, kurios nėra tos zonos narės, turi savo pinigų politiką ir jos turi kur kas e, daugiau laisvės. Ir čia finansinės rinkos jas varžo kur kas mažiau. Tad akivaizdu, e, jog didelė dalimi prarandamas suverenumas e, leisti finansinius skolinius e, popierius. Antroji dalis susijusi yra su tuo, kad valstybėms tenka įsipareigojimai pagal sutartį. Ir Tai akivaizdžiausia yra fiskalinės politikos e, srityje, tačiau pastaruoju metu e, e, tai peržengė tas ribas ir išsiplėtė ir ne, į nefiskalinės politikos sritis. Taigi viskas priklauso nuo rinkos spaudimo ir to, ką nustato sutartis. Ir todėl tautinių valstybių suverenumas eurozonoje yra pribuotas. Ir kitas klausimas yra, kaip tinkamiausia spręsti ekonominės problemas, kaip spręsti e, legitimumo problemą e, kylančią iš e, tokių konkrečių aplinkybių. Pereikėme prie dabar siūlomo sprendimo. Kaip žinote, uh, Pradėjome įgyvendinti Europos semestrą, yra fiskalinis susitarimas, tai neprisimenu sutrumpinimo tiksliai, bet tai yra susitarimas dėl politikos koordinavimo ir valdysenos, bet turbūt visi žinome, apie ką eina kalba. Kalba eina apie fiskalinį susitarimą, apie valdyseną, tai aišku, siejasi ne tik tai su mokesčiais, bet ir su ekonomikos politikos koordinavimu. Ir trečias elementas, kurį norėčiau pažymėti, tai Europos stabilumo mechanizmas. E, SEM tai ir yra tarp vyriausybinė institucija e, įgaliota teikti finansinę paramą valstybėm narėm eurozonoje. Ir norėčiau pabrėžti, kad e, dabar tai e, teikiama valstybėms narėms, ne, ne bankams. Ir aišku, reikėtų žengti žingsnį dar vieną į priekį ir tiesiogiai teikti pagalbą bankams, bet tam valstybės narės turėtų pakeisti savo nacionalinius teisės aktus. ir tuomet SM būtų įtvirtintas tarptautinėje teisėje. Iš ko kyla dabartinio sprendimo legitimumas? Visų pirma, iš sprendimų, kurie buvo priimti e, pirmiausia, tai e, iš sutarties, kad tai suverenios valstybės, kurios pasirašė sutartį, sutarė dėl tam tikrų nuostatų ir sprendimai priimami gyvenant europinį sprendimą, tai yra tarybos sprendimai. Jie ja, iš esmės priima sprendimą dėl perteklinio biudžeto, e, taip pat vaidina lemiamą vaidmenį priimant sprendimą dėl makroekonominio disbalanso procedūros, dėl tokių klausimų kaip e, Kitas e, makroekonominės politikos e, kryptis, išskyrus mokesčius. Tad iš tiesų e, politikos kryptis yra pačios įvairiausios. Taigi klausimas kyla dėl legitimumo ir Europos parlamentas labai siekia labiau išryškinti legitimumo aspektą Europinėme semestre ir aišku, galimybės čia ribotos, nes pagal galiojančią sutartį Europos parlamentas turbūt pasiekė daugiausia, ką buvo įmanoma pasiekti. Ir norėčiau pabrėžti, kad ekonominis dialogas leidžia Europos parlamentui priminti Europos institucijoms apie atsakomybę ir išskirtiniam aplinkybėm leidžia raginti valstybių narių ministrus atsakyti, prisimti atsakomybę. Taigi yra legitimumo aspektas, parlamentinio legitimumo aspektas, tačiau iš esmės kalba eina apie tai, kad turi būti atsakomybė kalba neina e, apie tai, apie sprendimų formavimą prieš tarybai primant labai aiškius sprendimus. Ir čia parlamentas, žinoma, e, siekia e, dalyvauti, rengiant metinę ekonomikos saugimo apžvalgą. Ir priimant sprend, E, sprendimus dėl e, stabilumo pakto, e, dėl, dėl augimo, aišku, čia daugiausia dalyvauja taryba ir komisija. Vis dėlto legitimumo klausimas yra veiksmingo darbo esmė. Buvo atliktas tyrimas, jame nagrinėjome, kiek nacionaliniai parlamentai dalyvauja įgyvendinant Europinį semestrą. Ir pastebėjome, kad pateikus rekomendacijas, iš esmės nacionaliniuose parlamentuose diskusijų nebūna daug. Tad mano nuomonė, nacionaliniai parlamentai ne visiškai dalyvauja tame, viskas priklauso, aišku, nuo, e, nuo valstybės, nes parlamentai labai įvairūs juose. Uh, tačiau nepasinaudojama e, nacionaliniuose parlamentuose visų legitimumu. Veiksmingumas priklauso nuo legitimumo. Tie, kas turi galę priimti galtinius sprendimus, dėl biudžeto, tai nacionaliniai parlamentai. Jeigu e, nacionaliniai parlamentai yra įsitikę, įsitikinę veiksmų tikslingumu, e, tai tik tai tuomet e, nacionalinė politika bus veiksmingai gyvenama ir bus imtas reikiamų veiksmų. Tad ką tai reiškia mums? Dabar situacija tokia. Esame tarpiniai padėti tarp dviejų sistemų ir norėčiau apibūdinti um, tris galimus variantus. Pirmasis būtų toks, tai ką matome šioje salėje. Iš nacionalinių parlamentų atvyksta atstovai į Bruselį ir įsijungia į sprendimų prieimimo procesą europinių lygmenių. Koks e, tokio varianto privalumas ir manau nuo to tikrai neblogai pradėti, jog tai, kad yra erdvė diskusijom, uh, nacionaliniai parlamentai daugiau bendradarbiauja tarpusavyje, bet didelis trūkumas yra tai, kad nacionaliniai parlamentai um, atsiunčia tik labai nedidelę savo atstovo dalį čia į Bruselį. Tai reiškia, į Bruselį atvyksta 2-3 žmonės ir e, jie prisim, prisimti po to turi e, visą tą naštą ir paaiškinti e, visai savo parlamento sudėčiai, kodėl reikia priimti tam tikrus sprendimus ar nereikia. Antrasis variantas būtų, atstovai iš Bruselio vyksta į valstybių narių sostinės, čia provokuojančiai pasakysiu, Mario Dragė, pavyzdžiui, vyksta į e, Berliną, e, Bundestagė e, kalba. Ir tai yra geras pavyzdys, kaip Europinė institucija uh, paaiškina nacionaliniam parlamentam, kodėl priimti ar neprimti tam tikri sprendimai. Ir e, čia, aišku, didinamas e, informatumas nacionalinių lygmenių, didina, didinamas legitimumas, ir, nes tokiu būdu nacionaliniai parlamentai gali suprasti logiką primtų sprendimų ir pritarti jiems arba ne. Kokia alternatyva, aišku, komisijos nariai gali vykti į nacionalinius parlamentus. Na, trečiasis variantas būtų toks ir e, tai yra siekėmybė. Esu tikras, jog Štefanas prates šitą mintį. Iš esmės turėtumėm eiti toliau, negu numato dabartinė sutartis, reikėtų rimtai galvoti apie tai, ką reiškia būti subsuverene tautinė valstybė, neturėti nacion... visiško nacionalinio suverenumo. Ir čia turime susitarti dėl legitimumo, nes suverenumas nacionalinis iš dalies jau yra prarastas. Uh, kiek legitimumo galima perkelti į europinį lygmenį, kad e, būtų galima užtikrinti naujo e, tipo legitimumą europinių lygmenių. Ir akivaizdu, jog dabartinis e, tarp vyriausybinis požiūris turi savo, savo ribas, turime eiti toliau galbūt reikėtų kalbėti apie labiau federalinį variantą ir tai reiškia, kad europinių lygmenių turėtų būti įgaliojimai priimti sprendimus. Ir tai būtų labai svarbus įgaliojimai, nuo to priklausys galų galiai ir euro ateitis. Ir klausimas būtų e, toks, e, kokį e, legitimumą gali suteikti nacionaliniai parlamentai. Čia vienas iš variantų būtų Europos parlamentui, kitas iš variantų būtų eurozonos parlamentui. Tad tiek, dėkui. Stefan. O dabar iš karto suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. Stefanai, prašom. Ponas ir ponai, darbo tvarkėje aiškiai nurodyta mūsų aptariama tema ir manęs buvo paprašyta šiek tiek panalizuoti sprendimų prieimimų teorinį teorinę pusę, kaip priimami sprendimai Europos Sąjungoje. Taigi, ko reikia? Vienu ar kitų metų turi būti tas, kas priima sprendimus, vadovaudamasis tarptautinėmis sąlygomis numato įmanomus veiksmus, atsižvelgdamas į teigiamus arba neigiamus rezultatus. Nebejotinai e, politiniai dalykai, pati vykdoma politika suteikia galimybę sprendimų prieimėjams pasirinkti vienas ar kitas priemonės. Taigi, kitaip sakant, reikalingas tas, kas priima sprendimus ir reikalingos aišku gairės. Kitas dalykas tai yra politikos, kuri atsiranda vykdant sprendimus teisėtumas, o tai jau priklauso nuo gautų rezultatų paskirstimo, gautos naudos paskirstimo. Tie, kuriems veiksmai daro poveikį, neabejotinai bando įvertinti, kokį poveikį tie veiksmai turės jų tolimesniam gyvenimui globalioje aplinkoje. Mes ką tik kalbėjome apie legitimumą vieną prasme. Bet legitimumas be kita ko reiškia ir institucijos gyvybingumą ir gebėjimą veikti. Šiuo atveju Europos Sąjunga. Taigi Kaip sprendimai priimami Europos Sąjungoje? Juos priima ne viena institucija. Tai yra uh, tam tikras procesas ir sprendimai priimami kolektyviai. O procesas, kuris veda į sprendimų prieimimą, yra pakankamai sudėtingas su daugeliu pakopų, nes sprendimo prieimimo procesas apima ir nacionalinį lygį, ir europinį lygį, o tai reiškia ir atitinkamus interesus. Nebejotinai, kad nacionaliniu lygiu be kitako yra atsižvelgiama ir į rinkėjų pageidavimus, atsižvelgiama į tai, kas rūpi vienos ar kitos apygardos rinkimams. Ir tai yra pasireiškimas demokratinio legitimumo. Kita vertus, yra sprendimų prieimimo mechanizmas, kuris veikia ES lygių. Ir tame procese dalyvauja komisija, taip pat ministrų taryba. Bet kai sprendimai priimami, patvirtinami veiksmai ar priemonės, tada jau periname į nacionalinę pakopą, nes būtent jos lygių yra įgyvendinami priimami sprendimai. Šiuo požiūriu sprendimų prieimimas ir ES valdymas niekaip nėra tarsi susijęs su nacionaliniu lygiu, su nacionaliniais procesais. Taigi kyla klausimas, kokiu būdu ES lygiu suformuota politika tampa legitimi. Kaip yra su atskaitomybė, nes atskaitomybė tokiu atveju tampa gana sudėtingų uždavinių. Ir kaip įsiaiškinti, ar tiems, kuriem skirti sprendimai, tie sprendimai yra primtini ar ne. Taigi susidaro tokia daugia pakopė valdymo sistema, kurią aš pabandžiau apibūdinti. Jeigu socialinė prasme yra susitariama ES, tai tada nebejotinai vykdoma ES politiką, proeuropinę politiką. Ir šiuo atveju verta prisiminti europinę integraciją, kuri pasižymi visomis mano išvardytomis savybėmis. Tačiau jis savo ruoštų generuoja sinergijas susijusi su masto ekonomika ir daugeliu kitų dalykų. Tokie argumentai, kuriuos aš ką tik paminėjau, leidžia teikti, kad reikėtų siekti daugiau. Legitimumą patvirtina tai, kad pats procesas yra skirtas geresnėms sąlygoms sudaryti visiems. Šiuo metu dabartinė padėtis yra iš dalies monetarinės integracijos rezultatas, nes bendros valiutos erdvė susiduria su problemomis. <clears throat> Nebejotinai visada yra tie, kurie laimi ir tie, kurie pralaimi. Niekada nėra optimalaus varianto. Teorijoje tai vadinasi strateginiai pakeitimai, strateginiai pakaitalai. Tai reiškia, kad vieno priimti sprendimai gali reikšti nepalankės sąlygas kitiems veikti ir atvirkščiai. Atsiveria naujos sritis, kurios gali būti apibrieštos kaip europiniai viešieji interesai. Kodėl kyla legitimumo klausimas? Kodėl tie, kurie pralaimi, turi susitaikyti su sprendimais, kurie reiškia nuostolius? Politiniai teorijoje apie tai sakoma, kad demokratijos sąlygomis <clears throat> žmonės tarsi pasirašo iš anksto, kad bus pralaimėjimų, nes jie įgyja galimybę ateityje keisti tą politiką, kuri jiems buvo nenaudinga. Ir visuomenės nuomenės pasikeitimas prilyksta ir politikos keitimui. Ir tokiu būdu atsiranda aiškus legitimumas, kuriuo be kita ko remiasi ir sprendimų prieimimo procesas problema, su kuria dabar susiduria ES, yra tai, kad eurozonoje daugia pakopė tos zonos valdymo sistema neleidžia arba bent labai sumažina pasikeitimų galimybės nepriklausomai nuo visų politinių diskusijų ir politinių įrankių pasirinkimų, nes dėl politinių įrankių, politinių priemonių yra sutariama ministrų taryboje, o diskusija vyksta nacionaliniu, bet ne europiniu lygiu. Faktiškai, kai pagalvosime, ką reiškia visą tai demokratinio legitimumo požiūrių, tai tai pamatysime, kad nacionalinius rinkimus galima laikyti antros rušies rinkimais. Nes uh, iš dalies nacionalinių lygių pareiškiama nuomonė susišaukia, tik iš dalies susišaukia su europiniais reikalais. Bet kuo daugiau atsiras žmonių, pralaimėjančių grup, pralaiminčių grupėje, tuo labiau tikėtina, kad sąlygos blogės ir krizė gilės, menkės pasitikėjimas nacionalinėmis vyriausybėmis visų pirma ir tada jau rinkėjai, tada visuomenė atmes apskritai visą sukurtą sistemą kaip po tokią. Taigi, ką galima padaryti? Pirmas klausimas. Ar egzistuoja alternatyvos dabartiniai politikai. Taip iš dalies yra, kai Filipe Gonsalė sakė praėjusio šimtmečio paskutinį dešimtmetį, mes turime tik vieną galimybę veikti teisingai, nes vis, už visus kitus žingsnius nukentėsime. Ir tada <clears throat> tai reiškia, kad ES lygių dirbantis asmenys žino, kokius sprendimus reikia daryti, tačiau juos reikia įgyvendinti. Tačiau ši, E, visuomenės tiesos suvokimas yra aklas. Kaip yra su struktūrinėmis reformomis? Ar jos yra socialinių požiūrių primtinos? Kaip matote, vis dažniau ne. <clears throat> Taupumas palėtė labiau vienus regionus nei kitus, bet visiškai akivaizdu, kad taip yra dėl priimtų sprendimų jeigu būtų suformuotos alternatyvios politikos, tai kaip tada būtų mums atstovaujama. Esu parašęs um, leidinį augimas prieš taupumą, kuriame kalbu, kad galima pasiekti sutarimo Europoje. Tačiau kas imsis tos politinės atsakomybės už tokio vieno bendro siekio įtvirtinimą? nes pasirinkimas daromas nacionaliniu lygiu ir nebūtinai nacionaliniu lygiu priimtas patvirtintas pasirinkimas sutampa su tuo, ko reikia Europos Sąjungai kaip po tokiai. Ir Graikijos drama yra be kita ko dar ir drama, kai atsiranda išorės faktoriai darantis žalą vidaus lygių visuomenės nariams ir todėl Graikija patiria daug didesnius nuostolius negu kitose Europos dalyse, kad matytume. Taigi, Europos semestras pasižymi lygiai to, tą pačią loginę koliziją. Nes jeigu pagalvosime apie tai, kaip yra formuojamas biudžetas nacionaliniu lygiu, pamatysite, kad priimant sprendimą ir atsižvelgiama į rinkėjų nuotaikas, rinkėjų poreikius. Ir pasiekmes nebūtinai bus tokios, kokių norėtų Europos Sąjunga. Ir būtent dėl šių priežasčių pati sistema negali gyvuoti. Ir praktiškai jungtinė karalystė šiuo metu bando šią dilemą spręsti. Taigi, kokie būtų tie galimi sprendimai? Subsidiarumo principas Jeigu taip galvosime, tai pamatysime, kad subsidiarumo principas reiškia, jog dauguma politinių sprendimų turi būti priimta decentralizuotai. Tačiau ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikalinga nustatyti kriterijus, kurie leistų įvertinti nacionaliniu lygiu primamų sprendimų veiksmingumą. Kitas dalykas, o kas atsako už tokios politikos pasiekmes? Kam <clears throat> tenka nugalėtojų laurai, o kas tampa pralaimėtojų. Vėlgi nepamirškime išorės veiksnio, nes jis visada reiškia, kad už tam tikros rinkėjų grupės, už kurios ribų priimamas sprendimas, jis priimamas vadovaujantis europinės gerovės nuostata. Bet ar tai gali mums padėti surasti reikalingą sprendimą. Jeigu subsidiarumas reiškia decentralizavimą, decentralizaciją, Ir jeigu tai reiškia, kad sprendimai bus priimami atsižvelgiant į vietos poreikius, tai tai reikš, kad padidės išorės veiksnio svarba. Bet jeigu subsidiarumas reiškia veiksmingą nacionalinių ir euro, nacionalinės ir europinės gerovės valdymą, tai tada subsidiarumo principas gali tapti tikrai tuo visiems tinkamu receptu. Nebijotina, kad išorės veiksnio maž, reikšmės mažinimas yra labai svarbus dalykas. Ir mes tai matome Graikijos atveju. Graikijos sprendimai sukūrė tam tikras pasiekmes išorėje, kurios uh, su kuriamis susidūrėme visi. Ir tam, kad pasiekmes paliestų visus vienodai, reikia tada imtis veiksmų, kurie prieštarauja pačiai logikai visų veikiančių ES institucijose, įskaitant ir jūs. Taigi, sprendimai turi būti priimami europinių lygių, o ne nacionalinių lygių. Aš tai baigsiu, sako kalbėtojas. Bet piliečiai turi turėti teisę pasirinkti, turi būti rengiami europiniai rinkimai ir neturi būti skirtumo tarp europinių ir nacionalinių tikslų. Todėl aš teigiu, kad europinė gerovė turi tapti primamų sprendimų pagrindų, o tų sprendi, už tos sprendimus turi balsuoti Europos piliečiai. Tada mes turime galvoti apie Europos Respubliką. Nes tik tada išoriniai veiksniai bus visiems vienodi. Visi piliečiai turės galimybę pasirinkti ir todėl pasisakau už Europos Respubliką. Taip, problema ta, kad dabar mes jau e, truputėlį vėluojam ir greič, dabar galiausiai žodį suteiksiu Dominikui Haniganui. E, jūs Airijos parlamente vaidinat ypatingą vaidmenį, tad žodis jums. E, Ačiū ponė pirmininkė, garbėjai parlamento nariai, ponios ir ponai. Man tikrai didelė garbė kalbėti šiandien tarp parlamentinėme susitikime. Ačiū, kad pakvietėt mane į šias diskusijas. Labai gerai, kad Europos parlamentas surengė būtent Europos semestro diskusijas Tad atrodo, rytą jau tikrai ir dabar vyksta tikrai labai e, vaisingas sustikimas. Svarbiausias klausimas, kas turi nubriežti e, kelią Europos e, Sąjungai, kas, kaip įtvirtinti Europos pinigų ir ekonominės politikos legitimumą, kaip nubriežti kelią, kad mes galėtume išplėsti legitimumą, kai e, žengiam didesnės integracijos keliu. Taip, mes iš tikrųjų pradedam aptarinėti tuos klausimus, labai įvairių nuomonių išdėstyta ir e, aš tikiuosi, kad šiaip jau viskas pakryps ir vyksta tinkama e, linkme. Dabar praėjusią savaitę e, aš jau irgi dalyvavau panašiose diskusijose, kai buvo keičiamasi su kolegomis nuomonėmis. E, praėjusią pirmadienį apie tai kalbėjausi su ES valstybių narių e, užsienio reikalų ministrais. Ir šią savaitę dalyvavau sustikime, kurį surengė komisijos narys Šefkovičius Dublinė. Na ir kokios svarbiausios buvo temos? buvo pasakyta, kad e, pastaraisiais metais sustiprėjo tarp vyriausybinio bendradarbiavimo e, būtent e, tendencijos. Apie tai mes turėtume kalbėti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų lygių, kad būtų apibriežti jų vaidmenys. Ir dabar aš, aš išdėstysiu po nacionalinio parlamento, savo nacionalinio parlamento perspektyvą. Na ir Mano manimu, dabar, kai sakoma, kad e, Europos nacionaliniai parlamentai nebuvo pakankamai traukti į ekonominės valdysenos procesą. Pateiksiu pavyzdį iš savo šalies. Antai pagal mūsų instituciją, bet kokiu svarbiu klausimu, kai kalbama apie galių e, perdavimą, rengiami paprastai e, referendumai. Tokį mes turėjom ir, ir vyksta paprastai e, diskusijos. Ir mano e, komitetas kaip tik vadovavo tokioms diskusijoms ir dalyvavo, tai yra vyko būtent forumai, kuriuose dalyvavo įvairių airijos e, visuomenės sluoksnių atstovai. Visi dabar žinom, kad E, tai, kas buvo pasakyta, tai iš tikrųjų buvo kartojama, kas buvo pasakyta e, per stabilumo ir augimo paktą, jį priimant. Bet dabar daugum buvo pasakyta, kad daugelis priemonių fiskalinės ryties jau galioja, veikia. Ir kad pasku, ir, ir tos e, paskutinės, e, paskutinės politikos priemonės dar iki galo nesuvirškintos jų nei, nei parlamentai, nei piliečiai jų dar iki galo neįsisavino. Tad kol kas nebuvo įvertintas tų priemonių padarinys. O čia buvo kalbama tik tai apie fiskalinės priemonės ir galima referendumą, tad e, diskusijos e, tuo klausimu padėjo e, daug, paskleisti daugiau informacijos ir apskritai pateikė daugiau informacijos šiaip jau parlamente ir visuomenėje. Kaip žinot, Airijoje labai didelis dėmesys šiaip jau skiriamas mūsų ekonominiai padėčiai. Mes iš tikrųjų dedam pastangas, kaip išeiti iš ekonominės krizės, tikimės turimom priemonėm tą pasiekti iki metų pabaigos. Tačiau tam, tą galim pasiekti tik, jeigu tam pritartų mūsų parlamentas ir piliečiai. Ir mes uh, Iš tikrųjų, tą paramą turėtume išplėsti, laik, tai yra numatydami atskai, atskaitomybę vyriausybei labai svarbu, kad būtų įsiklausoma į piliečių balsą Europos lygių, tad iš tikrųjų labai gerai, kad prasidėjo e, diskusijos dėl tikros ekonominės ir pinigų sąjungos ir labai gerai, kad atsižvelgiama į komisijos e, dokumentą šiai temai skirtą pasirodžiusi e, lapkritį, kad buvo atsižvelgiama į tai, kas pasakė Hermanas Van Rompojus. Thank you Ir taip patys parlamento nariai galėtų atsakyti į čia suformuluotą klausimą. Uh, O tai, kas buvo, dėl ko buvo sutarta gruodį, nuvylė. Ir tikiuosi, kad Europos parlamentas ir e, nacionalinių parlamentų vaidmuo e, gyvendinant Europos semestrą turėtų būti sustiprintas. Tik tai klausimas, kaip tą padaryti. Dabar jau išgirdom keletą variantų, e, kuriais būtų galima sustiprinti būtent dialogą. Tad dabar mes atvykę, tai kad nacionalinių parlamentų nariai atvykom į Bruselį, tai jau tikrai geras pirmas žingsnis. Komisaras Šefkovičius Duplinė irgi kalbėjo apie tai, kad komisijos nariai galėtų daugiau lankytis nacionaliniuose parlamentuose. Tai jau iš tikrųjų teigiamas žingsnis. Be to reikėtų įtraukti nacionalinius parlamentus į daugia pakopę, e, pakopę struktūrą. Antai Danijos e, kolegė e, užsienio reikalų ministrė Kopenhagoje surengė panašų sustikimą, per kurį buvo kalbama apie nacionalinio semestro įgyvendinimo klausimų, tai yra Europos semestro. Uh, Bet to labai naudingos yra ir dvišalės diskusijos. Antai mano ministras e, susitiko su Vokietijos Bundestago kolegomis ir kitą savaitę Švedijos parlamento nariai kalbės mano komitete. Tad iš tikrųjų dvišaliai tokie ryšiai tarp Europos parlamentarų yra labai naudingi. Dėl jų, e, kaip tik jų dėka, nacionaliniai parlamentų nariai gali daug e, ko pasimokyti vieni iš kitų kitų tam, kad būtų galima atlikti demokratinę priežiūrą, nes labai svarbu būtent politikos lėdikimumas. Kad tikiuosi, kad būsiu, taip, prisimenu diskusijas e, Kipre vykusias ir taip, iš tikrųjų buvo kalbama apie tai, kaip būtų galima geriau dirbti kartu. Tad e, ryšiai tarp parlamentų iš tikrųjų labai svarbus, itin svarbus šiandien. Uh, nes per pastaruosius metus tikrai jau matėm, kaip pasikeitė ekonominė valdysena ir, ir toliau matėm, kaip vyksta bank, bank, bankų sąjunga, dar pateikta uh, E, labai svarbių teisės aktų pasiūlymų, dalis dalykų jau sėkmingai įgyvendinama, įgyvendinta. Tad labai svarbu pasiremti nacionalinių parlamentų e, tiesiog patirtimi ir reikėtų dirbti kartu su komisija ir ministrų taryba. Tam reikia tinkamų struktūrų, būtent e, toks svarbiausias iššūkis. Tad aš kaip e, būtent e, komiteto pirmininkas irgi esu suinteresuotas, kad toliau vykstų šitos diskusijos, per kurias būtų galima išsakyti parlamento narių nuomonę. Mes dabar sutarėm, kad ateinantis sustikimas toks e, birželio mėnesį, tai bus kaip tik pateikta ataskaita apie būtent to ataskaita apie susitikimą Kiprė. Tad tikiuosi, kad prie šitų bendrų diskusijų kartu bus prisidės ir tai, kas bus pasakyta ir jau pasakyta per šį sustikimą. Labai ačiū. Um, will... Ačiū. Dabar keisime su nuomonėmis. Jau daug kas pareiškė norą kalbėti. Daugiausia kalbėti um, nori nacionalinių parlamentų nariai. Neužtenka pamosuoti, reikia užpildyti lapą, turime būti labiau organizuotesni. E, tai bus šiek tiek, aišku, sudėtingiau. Pirmiausia, žodis Prancūzijos senato atstovui Markui François. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia e, pri, taip pritarti kolegoms, kad Europos semestras iš tikrųjų plačiai debatuojamas ir reikia iš tikrųjų, kad diskusijos vyktų nuolat e, dalyvaujant Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Uh, Ir labai svarbu nacionaliniams parlamentams pasinaudoti sudarytą progą, sudarytomis galimybėmis. Ir kartu labai džiugu, kad komisijos e, atstovų, atstovai e, šiaip jau mielai jau e, atvykdavo ir atvyksta į nacionalinius parlamentus. Tad iš tikrųjų tokiu, per tokius susitikimus tikrai vyksta labai pravartus nuomonių pasikeitimas. Na, o dabar atsižvelgsiu į tai, ką, e, kas jau buvo pasakyta, ypač pono Koliniono, e, pirmiausia dėl iškeltų klausimų, pirmiausia dėl legitimumo ir dėl to, kad šiandien e, rinkimai vykstant padėtis įvairiuose valstybėse e, tai paprastai būna tarsi daliniai e, rinkimai ir, ir po kurių neketinama iš tikrųjų radikaliai pakeisti e, tam tikros, tai yra tam tikros tendencijos. Aš esu tikras, kad jeigu dabar įvertintume į tai, kas, įvertintume tai, kas vyko 12 metų pavasarį, kai naujai buvo pažvelgta į e, ūkio augimą ir kai buvo kalbama, kad Europa turėtų būti dinamiškesnė augimo prasme, čia vyko tokie diskursai prieš e, François Hollando išrinkimą. E, Tad man atrodo, kad nacionaliniai rinkimai iš tikrųjų savotiškai paskatino štai tą tokias naujas tendencijas, tokią bendrą, bendrą europinį mąstymą apie ūkio augimą. Na ir ir iš tikrųjų buvo kreipiamas didelis dėmesys į kiekvienos valstybės tokius svarbiausius, aktualiausius klausimus. E, tad e, ir čia didelį vaidmenį suvaidino rinkėjai. Bet taip, dabar bendras europinis mąstymas jau gimsta, bet aišku, kad e, kartu, kartu labai svarbu, kad ES ir reaguotų į įvykius, kurie labai greitai vyksta turiu galvoje e, Europos veiksmus, kai reikia priimti naujas priemonės dėl biudžeto ir kitais klausimais. Ir kaip dabar reikėtų e, padaryti tą reagavimą e, kuo legitimesnį, kad vis, tai yra priemonės būtų legitimesnės, teisėtesnės, tai Tai kita vertus, jų šiaip jau sudėtingumas savotiškai suvaržo mm, mūsų veiksmus. Ir tokiu būdu čia e, reikėtų kalbėti apie nacionalinių parlamentų atliekamą kontrolę. Kol kas e, nacionaliniai parlamentai šita prasme atsilieka, yra tam tikra spraga ir ta spraga gilėja. Europos komisija sako, kad ji pasiruošusi vykti Europos į nacionalinius parlamentus. Bet kita vertus dabar taip, nacionaliniai parlamentai tiesiog turėtų pasinaudoti tą progą, kad galėtų e, tikrinti priimamus, priimamų, e, tai yra atlikti priimamų sprendimų kontrolę ir įvertinant juos jų teisėtumo, legitimumo požiūrių. Ačiū. Ačiū. Toliau Vokietijos Bundestago atstovas kuris e, yra atsakingas ten už Europos e, reikalus. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė ponas Wolfas. Norėčiau jums pritarti, bet nesu tikras, kiek Europos gyventojų jums pritarto. Na, nemanau, kad kalbant apie ekonomikos biudžeto politiką e, pavyktų dabar perduoti visą suverenumą ES. Kitas žingsnis, manau, mums būtų užtikrinti, kad ES e, galėtumėm remtis patikimu bendradarbiavimu su valstybėm narėm, kad e, priežiūra vykdau komisiją siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi duotų. Uh, įsipareigojimų, kaip kad buvo pavyzdžiui sudarius Maastrichto e, sutartį, tai būtų pagrindinis elementas siekiant e, pasitikėjimui sukurti. Uh, Manyčiau, kad Europos semestras turėtų būti koregavimo mechanizmas, ankstyvo įspėjimo mechanizmas, galbūt priemonė kolegiškam spaudimui daryti. E, tai būtų priemonė bendradarbiavimui tarp valstybių narių didinti. Kaip sakėte, yra uh, konfliktų galimybę, tačiau nemanau, jog turime kitą pasirinkimą. Turime uh, dirbti pagal daugia pakopę valdysinos sistemą. Vyko diskusijos apie bendrijos mechanizmus, kai buvo tariamasi dėl fiskalinio susitarimo. Uh, ir buvo prieštaravusių valstybių, ar tai e, reiškia, kad reikėtų visiškai atsisakyti tos minties. Fiskalinis sutarimas turėtų e, būti sudaromas tarp, valstyb, tarp valstybinių e, pagrindų. Kokia pagrindinė mums kylanti politinė problema? Tai tai, jog nėra Europos politinės arenos, visos diskusijos vyksta nacionaliniu lygmeniu. Kas dalyvavo rinkimuose į Europos parlamentą, e, žino, kad e, rinkimų Europos parlamentą metu dominuoja nacionaliniai klausimai. Ir dėje nepavyksta pasiekti pasikeitimų, tačiau tuo tarpu reikia dirbti atsižvelgiant į tokius apribojimus. Taigi dabar vykdome Europos semestrą, tai papildomas instrumentas, kuris leidžia užtikrinti, kad valstybės narės e, sudarytų tarpusavę sustarimus, jos gerbtų, tačiau vis dėlto parlamentas turi tikrinimo e, įgaliojimus ir dėja, ponia Volfai, kol kas tinkamiausia e, priemonė yra būtent derinys bendro darbo Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Labai ačiū. Mes uh, išklausysime visus, o paskui jau mūsų pranešėjams suteiksime galimybę sureaguoti. Dabar vėl grįžkime prie kolegų iš Prancūzijos ir ponas Kreš. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Ačiū prelegentams už tai, kad taip įdomiai pakalbėjot. Iš ties jūsų pasisakymai sukėlė nemažai klausimų. Dabar, kai kalbėjot apie naują padėtį, bet tai daugiau negu kad nauja padėtis, tai iš tikrųjų paradigminis epochų savotiškas pasikeitimas. Mes esam viso to liudininkai, turėdami tas jau priemonės priemonės, kuriomis e, būtų galima sustiprinti bendradarbiavimą biudžeto klausimais. Dar norėčiau pridurti du teisės aktus, e, kurie dabar te, tebe aptarinėjami ir kartu labai svarbu, kad, kad ir kartu išgirstume komisijos tų e, vertinimą. Tad iš tikrųjų mes patiriam labai didelius, didelį pasikeitimą Ir taip čia buvo kalbama apie suverenumo e, perdavimą, e, bet kita vertus politinių lygių e, tai iki galo neįvyko. Ir aišku, kad nacionaliniai parlamentai susiduria su būtinybė tiesiog dabar su būtinybė įgyvendinti kitur priimtus sprendimus. Be to, kaip jau sakiau, priimti sprendimai ir priimami sprendimai ne vien biudžeto pobūdžio. Antai, e, ar tai būtų komisijos metinė ataskaita apie metinę ūkio augimą, ar tam tikras komisijos gairės, rekomendacijas siūlomas kiekvienai valstybei nariai. Čia iš tikrųjų aptariamas dokumentas apima ir ekonominę, ir socialinę politikas. Kalbam apie pensijų režimą, apie darbo kodeksą. Tad iš tikrųjų dokumentas apima milžiniškas e, sritis. Čia kalbam ne vien tik tai apie, sakykime, biudžeto deficito ten, tokį ir tokį rodiklį. Tad taip, šitą prasme iš tikrųjų mes esam tam tikro paradigminio lūžio pasikeitimo liudininkai. Ir suprantama, iškyla visada demokratijos klausimas, nes čia kalbam apie dvi institucijas. Institucija, kuri sprendžia ir kita vertus kita institucija, kuri, kuri, e, kuri turi įgyvendinti. Komisija ir taryba E, tam tikrais klausimais, antai biudžeto klausimų nesutarė su par parlamentu, o e, ministrų taryba. Tai taip, e, čia kalbam apie vyriausybių atstovus ir po to jų atskaidomybę nacionaliniams parlamentams. Ir yra tam tikrų valstybių, kurios nenorėtų, kad bendra ta disciplina būtų taikoma. Tad nuomonių įvairovė, tad čia yra dem demokratijos klausimas pono Volfo e, nuomonė, nuomonė ir variantai išdėstyti buvo labai įdomus. Reikėtų, aišku, pamastyti giliau kartu ir apie mūsų institucijų dalyvavimą šiame procese. Ir dar norėčiau, ponė pirmininkė, pasakyti. Turint federacinę sistemą, tai federacinės struktūros vienos struktū, kontroliuoja ir prižiūri e, vietos, regioninės ar vietos institucijas. Ir čia galiu paminėti JAV, pavyzdžiui, pavyzdį, kur vienos valstijos e, struktūra negali primetinėti biudžeto prerogatyvų, sakykime, Kalifornija ir panašiai. Atveju, kai kalbama apie taip federalinę struktūrą, tai tam tikri sprendimai priimami vis dėlto nacionaliniuose parlamentuose, federaliniuose. Reikėtų laikytis tokios struktūros. O dabar Anė Pliumata iš e, socialdemokratų grupės. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu graikų kalbą. Manau, kad likščiolinė diskusija labai įdomi. Noriu pasakyti, taip aš iš Graikijos, kuri yra gyvas pono Korino paminėto tragiško pavyzdžio pavyzdys. Europos Sąjungoje primami sprendimai skirti susidoroti su krize, vis dar yra reagavimas į rinkos veiksnių spaudimą ir taip pat vadovaujantis ES sutartimis. Ir tai reiškia, kad objektyviai situacija yra tokia arba greitis, arba demokratija. Daugelis valstybių narių įskaitant ir Graikiją, turi priimti sprendimą, pasirinkdami arba įgyvendinti kitur priimtus sprendimus arba bakrutuoti. Bet tų išorės veiksnių, kurie nebejotinai egzistuoja ir kurie daro įtaką sprendimams primamiems Graikijos atžvilgių, yra dar vidaus veiksniai. Žinote, kad daugelis valstybių narių nacionaliniu lygiu įsiplėtojus kriziai tiesiog galima sakyti, kad ir palūžo ir nacionaliniai parlamentai nesugebėjo priimti reikiamų sprendimų, ypač tų, kurie būtini socialinės politikos prasme. Socialinės programos vis labiau praranda prasme ir daro didžiulę žalą apskritai vykdomai politikai. Susidaro užburto rato fenomenas. Regis niekas nebegali padėti. Tačiau noriu paklausti, ar iš tiesų mes kalbame apie tai, kad reikia ką nors išgelbėti, nes man atrodo, kad vienintelis teisingas būdas yra pasinaudoti europinės demokratijos mechanizmu. Ir ar parlamentinis valdymo modelis atitinka globalizacijos sąlygas. Gal reikėtų pradėti žiūrėti nuo taško A, nes parlamentai nacionaliniai buvo kurti, kai uh, egzistavo tautinės valstybės. O tautinių valstybių struktūroms yra labai sudėtinga dabar veikti tose sąlygose, kokiuose jos atsidūrė. O dabar iš Lietuvos pona Žemaitaitis, prašom. Posėdžio e, pirmininkaujantį, jeigu būtų galima mano kalbą antroji dalyje, aš norėčiau pasisakyti, nes buvo į temą vienas, vienas sujungimas blokas, dabar žiūrime, kad yra du bus blokai. Aš tiesiog suteikinėjau žodį tą tvarką, kokią jūs užsirašėte, bet e, pasistengsiu pakeisti. Toliau Niderlandų atstovas Vanden Linden. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad pagrindinė problema, su kuria mes susidarėme, yra ta, kad mes negalim susitarti dėl to, kokio turi būti Europa ateityje. Yra tų, kurie pasisako už laisvos prekybos zoną. Ir pasisako už tai, kad būtų vienus elementais pasinaudoti galima, o kiti būtų atmesti į šoną. Taigi, taip sakant, pasirinkimas pagal meniu. Ir aš manau, kad Europa turėtų įrodyti, kad ji pajėgi funkcionuoti sėkmingai bet šio sprendimų prieimimo procesas, nei jų gyvendimas nėra pakankamai skaidrus, kad mūsų piliečiai galėtų tai suprasti. Europoje kalbama apie stipresnę, stipresnį bendradarbiavimą, kuris taptų augimo varikliu, pažangos varikliu. Ir nebejotinai tai, ga, tai yra labai patrauklų, todėl a, visada yra norinčių prisijungti prie Europos Sąjungos. Taip pat noriu keletą žodžių pasakyti apie būtinybę rinktis. Bet ne visada įmanoma veikti, rinktis kaip restorane iš meniu, jeigu jūs esate tam tikro klubo narys. Jūs galite rinktis, kada jūs esate už klubo ribų, bet kada esate klube, jūs negalite taip jau laisvai rinktis. Ir taip taikytina be kita ko ir nacionaliniams parlamentams. Deja, nacionaliniai parlamentai turi įgyję nemažai galių, bet jie turi turėti ir atsakomybės. Galiausiai gali nutikti taip, kad atsidūrus mažumoje vis tiek teks ginti idėją, kad Europa gali padėti žengti didžiulį žingsnį pirmin. Ir tai svarbu galvojant apie ateities planus. Aš manau, kad reikėtų stipresnės lyderystės, reikėtų geriau gebėti įtikinti žmonės, jeigu mes norime, kaip Europą žengti tolin. Ir mes turime aiškiai europiečiams pasakyti, kokios geresnės ateities mes jiems pageidaujame. Kai mes kalbame apie suverenumą, buvo čia kalbėtojų, kurie kalbėjo apie dalinį suverinamumą. Bet nepamirškite, valstybės narės vis dar išlaiko labai daug galių. Ir tomis galiomis turime pasiremti stiprindami bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų. Europos parlamentas turėtų labai rimtai žiūrėti į bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Nacionalinių parlamentų nariai, kurie gali kalbėti Europos vardu, turi tą daryti. Ir dar galiausiai viena pastaba susijusi su mano atstovaujama šalimi. Taip, mes, mūsųse veikia parlamentas ir senatas, yra senatas dviejų rūmų, aš atstovauju žemesniesiems senato rūmams, bet vyriausybė, pavyzdžiui, negali egzistuoti, jeigu nesudaro daugumos senate. Ir kaip jūs supratote tikriausiai tuo, ką aš norėjau pasakyti. Tai manau, kad uh, tokiu atveju tik tai mes galime veikti ir kritikuoti vieni kitus. O dabar žodis ponui Harrisonui iš Junktinės karalystės. Lordų rūmai. Pone pirmininkė, 14 metų Aš prisimenu, kaip nacionaliniai parlamentai dirba. Man buvo dešimt metų, kai pradėjo veikti šis parlamentas. Ir klausiausi taip pat Europos e, pinigų, e, pinigų instituto pono Lamfalusi pasisakymų. Tada aš padariau pareiškimą spaudai sakydamas, kad Europą pasirinko naują bankų valdytoją. Tačiau š... dabar aplinkybės pasikeitė. Labai daug Europos parlamentas turi atsakomybės. Mesgi atstovaujame nacionaliniams parlamentams ir turime renktis ateities iššūkiams. Todėl buvo labai malonu girdėti, kai Bundestage pasisakė Mario Draghi. Mes taip pat turime ir bankų sąjungą, mes išklausome bankų sąjungos ataskaitas ir vaizdo konferencijos būdu daktaro Stančelo uh, E, pasisakymus, Mario Draghi buvo jo pavaduotojas. Taigi yra labai daug naudingų būdų bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais ir kurie prisima atsakomybę už esminius ES liečiančius sprendimus. Kaip šiandieną ryte aš jau sakiau, taupumo programa, griežto taupumo programa yra dar vienas pavyzdys, kaip mes visi turime keistis, norėdami prisitaikyti prie šio laikinių sąlygų. Dar noriu pasakyti štai ką. Priimdami sprendimus dėl naujos sistemos, nepamirškime, kad ES e, komiteto lordų rūmose žodžių, kuris sakė, kad nacionaliniai būtent parlamentai priima sprendimą, kaip vykdomi klausimai, kaip mes kalbamės tarpusavį ir kaip mes suvokiame, kokios yra parlamento funkcijos. Nacionaliniai parlamentai nėra vien tik tai tušia funkcija, nes mes bendraujame su savo bendruomenių žmonėmis, mes pasitelkdami vaizdo konferencijų priemonę galime labai veiksmingai bendrauti su daugeliu žmonių, kurie nėra kartu su manimis. Ir dar vienas dalykas dėl eurozonos. Aš manau, mes turime vengti susivaržydami save nereikalingomis priežiūros taisyklėmis, nepamirštant to sprendimo, kuris buvo priimtas gruodžio 18 dieną. Norėčiau dar paprašyti, kad Dominikas Hanegenas keletą žodžių pasakytų apie tos konferencijos, kuri vyks balandžio 21-22 dieną svarbą ir uh, kuri tikrai turėtų užtikrinti, kad nacionaliniai parlamentai turi prisimti savo atsakomybės naštą kartu su Europos parlamentu, kad mes galėtume tinkamai veikti visoje Europoje. Ačiū, šiek tiek pagudrausiu dabar. Uh, Norėčiau pasakyti, kad gruodžio 18-ąją vadovų taryba priemė sprendimus ir norėčiau pažymėti, kad dabar visą tai aptariama trišalių dėrybų metu. Tai dar ne visko susitarta, ypač kalbant apie Europos parlamentą ir kalbant apie Europos banko instituciją. Tai norėčiau tik tai priminti tiek, kad uh, E, po trišalių dėrybų turbūt viskas šiek tiek kitaip atrodytų, nors viskas pakankamai gerai vyksta. Kol kas dabar e, Suomija konstitucinio komiteto nariui suteikiama žodis. Johannes Koskinen, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu suomiškai. Suverenumo klausimai E, toj to, naujoj tarptautiniai struktūroje. Apie tai buvo kalbama nemažai. Ir aš esu tikras, kad Europos Sąjunga taip e, iš tikrųjų unikali tarptautinė bendryje. Ir e, šiaip jau apskritai tokios federalinės struktūros tai nėra vienintelis atsakymas. Uh, mes turėtume vis dėlto kalbėti apie daugiau apie suverenumo klausimą, apie įvairių lygių kompetenciją. Dabar globalizacijos e, sąlygomis reiškia, kad e, kolektyvus suverenumas e, juo pagrindu formuojama bendra politika. Ir ko gero dėl to tada jei protingai veiksim, tai tada didės tas mūsų e, europinis bendras suverenumas. Dėl galių ir kompetencijų pasidalymo. Tai kaip to pavyzdys, štai ir yra aptariamas Europos semestras. Taip, iš tikrųjų, Europos parlamentas lab, e, natūralu, kad e, kalbasi su e, komisija dėl politi, ekonominės ir ekonominės politikos gairių. Aš suprantu, kad nuomonės neretai įsiskiria priklausomai nuo to, kokių politinių įsitikinimų laikomasi. Tačiau tai iš tikrųjų natūralu ir tai ir toliau reikėtų aptarinėti. E, kom, šiaip jau komisijos, kiek, už kiekvieno komisijos pasiūlymo glūdi tam tikra politinė vertė, ir, o nacionaliniai parlamentai turėtų stiprinti dialogą su, kartu su e, nacionaliniam vyriausybėm ir kartu su komisija dėl valstybėms e, teikiamų gairių ir rekomendacijų. Toliau dabar, kiek Europos parlamentas gali išsakyti nuomonę dėl valstybėms narėms e, teikiamų gairių ir rekomendacijų. Aš manyčiau, kad Europos parlamentas irgi galėtų išsakyti nuomonę. Europos parlamentas turėtų šiaip jau žinoti, e, ką mano nacionaliniai parlamentai dėl e, valstybėms skiriamų, teikiamų rekomendacijų. Tad šio mechanizmo, šio dialogo pagrindas, dialogo tarp įvairių institucijų pagrindas, iš tikrųjų reikėtų jį stiprinti. Labai svarbu šiaip jau suvokti atskirų valstybių narių padėtį ir, manyčiau, reikėtų šiaip jau didinti tokias žinias. Ir toliau dėl demokratijos padėties Europoje. Tai čia šiuo atveju vienas svarbiausių dalykų tai demokratinė kontrolė dėl, sakykime, bankininkystės e, sąjungos e, kartu demokratinė kontrolė e, įgyvendinant ekonominę ir pinigų sąjungą, politiką, šitą tai pasidarė dar svarbiau. Ir labai svarbu, kaip tuo galima pasinaudoti Europos centrinis bankas. Tam reikia ne vieno Europos parlamento, tam reikia ir nacionalinių parlamentų dalyvavimo. Jau yra mm, pateikta e, anksčiau gerų pavyzdžių, e, kuriuos pateikė prieš mane kalbėję kolegos. Taip, iš tikrųjų buvo kalbama apie tam tikrų tarp institucinių susitarimų svarbą. Ačiū dabar žodis Ole Schmidt, Europos parlamento nariai. Ačiū, esu liberalas, esu iš Švedijos ir e, kolegai iš Niderlandų norėčiau pasakyti, kad aš netgi labai už tai, kad Švedija prisijungtų prie eurozonos, tačiau reikia tam daugumos ir kartais, ypač dabar jaučiuosi labai vienišas tą prasme. Įdomu buvo išklausyti kalbėjusiųjų. Profesoriau Kolinjon, ar jūs pasakėte Europos Respubliką? Įdomu. Gruodį čia lankėsi kanclerė e, Merkel, ar galbūt lapkričio pabaigoje, pakeliui pas kamerą vykdomą, ir ji e, sakė, kad e, turbūt reikėtų žingsnis po žingsnio žengti link Europos integracijos, nereikėtų per nelik toli nubėgti nuo piliečių, na, ji parodė, kad ji labai sumane, išmintinga, ir būtent taip ir turime padaryti. Manau, kad e, Euro, Europos parlamentas e, visatos centras, galbūt taip ir yra, tačiau e, vis dėlto nacionaliniai parlamentai jūs, nacionalinių parlamento atstovai, sprendžiate esminius klausimus, nes kaip ir Švedijoje, tarp, kitų, kaip ir kitur, jūs esate arčiau piliečių. Ir iš patirties galiu pasakyti, kad ir, jų, ir, ir mus jūs turite įtraukti, nes yra iš dalies toks e, badimas pirštais, kai kas sako e, nacionalinėje e, arenoje, kad viską lemia Briuselis, rodo pirštais į mus. Ir jei pažvelgtumėm į e, pateiktus dokumentus 20 valstybių narių e, vykdoma e, perteklinio de, biudžeto deficito procedūra ir kažkas tai iš mūsų čia esančių esam atsakingi už tai. Ir Visiškai pritariu kolegai e, Spacijai. E, e, turi, turime kažką tai daryti, bet čia neturime politinės arenos. Kalbu laužyti anglų kalbą ir, aišku, tai yra negerai. Mums reikia tokios diskusijų arenos, klausimas, kokią kalbą diskutuojate, tai sunku yra. Ir aš čia norėčiau kreiptis į Jūs. Nežinau, ar tai vyksta visoje Europoje, bet tai, to nevyksta bent mano valstybė, o reikia atverti duris į nacionalinę nacionalinę areną, nacionalinius parlamentus, leiskite mums paaiškinti, reikia diskusijų, diskusijos gali vykti ir, ir čia, galbūt tai ir gerai, ir veiksmingai yra, tačiau e, reiktų tai daryti ir nacionaliniam parlamente, kai kas iš mūsų turėtų atvykti ir diskutuoti šiais klausimais, kad būtų e, viešoji erdvė, e, kurioje būtų galima savo gimtają kalbą diskutuoti, savo sostinėse diskutuoti. Ačiū. O dabar gal ponas Žemaitaitis iš Lietuvos jau gali pasisakyti. Pone Žemaitaitė, ar jūs esate salėje? Taip aš esu. Pirmininkaujantį, iš tiesų mes čia palėtėme nemažai temų, kurios yra svarbios na, nacionaliniam parlamento atstovams, gal daugiau nacionaliniam valstybėm, bet Šiandien iš tikrųjų reikėtų ko gero padėkoti Jums, Jums, kad e, išdrysote pakviesti mumis, išdrysote suorganizuoti tokią konferenciją ir kiekvienas galima įsakyti savo mintis, savo pamastymus, kokią mes Europą norime matyti ir kokią Europą mes šiandieną turim ir kaip reikėtų keisti. Kartu aš norėčiau atkreipti kolegų, ko gero, dėmesį į vieną pranešimą, tai yra ponios Elės Ferreir e, pranešimas, kuris iš tikrųjų apima, ko gero, labai daug problemų. Ir atkreipnas dėmesys, kad siekiant vieningos Europos, platesnės Europos ir e, kad nacionaliniai parlamentai arba piliečiai, tie, kurie mes esame jų arčiau, daugiau sužinotų apie vykstančius procesus, turėtų pats parlamentas pateikti tam tikras gairias, kaip, kaip pavyzdžiui, šiandieną mes kalbame apie socialinių pašalpų, socialinių paramos davimą ir jo išplitimą. Esame įsitikinę, kad toks betodariškas e, rėmimas žmonių ir nerėmimas darbo vietų kūrimo atsisuka prieš mumis pačius. Ir dažniausiai savo vietos parlamentuose, vietos žmonėms mes sakome, taip, Tokia, toks, tokia pozicija, tokia pozicija yra iš paties Europos parlamento. Tai klausimas, ar tikrai Europos parlamentas nori, kad tai būtų, ar Europos parlamentas nori, kad būtų kūriamos darbo, darbo jėgos, o ne auginama, na, galima pasakyti, ko gero, armija, gvardija žmonių, kurie bus tarsi išlaikomi. Kitas yra dalykas, šiandieną e, vėlgi kalbant apie infrastruktūros projektus, bendrus projektus, e, mes vėlgi savo piliečiams, savo gyventojams mes sakom taip, Europos parlamentas nusprendė, Europos komisija nusprendė, reiškia, ar tai atominė elektrinė mes turim uždaryti, ar tai dujų terminalą mes privalome statyti, todėl kad mums kažkas tai tai liepia bet e, niekaip mes nesugebam pateikti jos nu, naudingumo ir, ir kokią naudą turės pati valstybė ir pati Europa iš to. Ar mes tapsim konkurencingi kitų valstybių atžvilgių, ar mes bendryje tapsime stipresni ir tvirtesni. Ir šiandien va, ta diskusija tai ir parodo, kad ką nacionalinių parlamentų atstovai kokius klausimus kelia, tai tai, tai ir yra. E, kitas yra, ko gero, vėlgi svarbus dalykas Mes pakankamai plačiai diskutuojame apie modernizavimą viešo administravimo srities, tačiau liktais ir nepasiūlome sprendimo būdų, kaip tai turėtų būti. Tai vėlgi tos, tos, tie susirinkimai, tos konferencijos arba kaip šitokie renginiai, tai, tai yra tik tais, tik tais yra pliusas. Ir baigdamas norėčiau tikrai paprašyti didesnio atvirumo. E, didesnio dialogo tarp valstybių, tarp nacionalinių parlamentų ir paties Europos parlamento. Kuo mes būsime daugiau atviresni, kuo labiau bendrausime, tuo mes geresnį, tvirtesnį Europą matysime. Ačiū Jums labai. Thank you very much. Just when you think you've got a debate organized, you get some more. Ačiū. Atrodo, jau suorganizavai diskusijas ir dar kas nors e, paprašo žodžio. E, dabar kalbės Europos parlamento narė, po to Airijos atstovas galbūt pati, po to dar tarsi žodis Jurgenui. Ačiū. Turiu porą trumpų pastebėjimų. Dėl to, ką sakė kolega iš Niderlandų, kad Europos parlamentas turėtų labiau kontroliuoti savo išlaidas. Uh, turėtumėm būti atviresni kritikai. Tai turbūt yra duotybė. Dabar tu, turėtumėm e, rimtai pagalvoti iš tiesų, kaip kritikuojamos tos Europos parlamento išlaidos. Tik 6 e, procentai mūsų biudžetais e, skiriami mūsų personalui, pastatams. Uh, pačios institucijos e, valdymai. Tik tai 6 procentai visa likusi dalis atitenka valstybėm narėm. Ir e, esam atviri kritikai, bet kokia ta kritika yra. Tad e, toks pirmas pastebėjimas. Antra. Trišalių dėrybų metu uh, turime dėrėtis dėl teisėkuros tekstų, tai daro parlamentas komisija taryba ir kas labai dažnai atsitinka, kad e, taryba kur kas mažiau būna pasirengusi atsižvelgti į piliečių norus negu parlamentas. Manau, jog dėrybose taryba yra labai įtakinga, tokia mano nuomonė, toks mano matymas, tačiau tai ne visuomet atitinka piliečių interesus. Tad tikrai vertėtų pamastyti, kaip Europos parlamento nariai galėtų labiau atstovauti Europos parlamento pozicijai Ačiū. Toliau Bernardukan. Ačiū, pana pirmininkė. Puiku labai džiaugiuosi šią galimybę pasisakyti ir norėčiau pagirti poną Dominiką Hanegan, mano kolegą, už pranešimą. Iš tiesų, ką gali pasakyti nedidelė valstybė narė esanti sąjungoje? Klausimas, kuris kyla, yra toks, kas žymi kelią, kurio turime eiti - nacionalinis parlamentas, komisija ar ministrų taryba. Atsakymas labai paprastas - visi trys dirbdami kartu. O tai, kas čia šiandieną vyksta, yra konsultacijos ir tarpusavio sąveika tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento, nes iš tiesų mes labai retai turime galimybę tokiu lygiu keistis nuomonėmis. Mes tarsi bendradarbiaujame ir su parlamentu, su komisija, su taryba, tačiau dažniausiai netiesiogiai. Dabar labai daug gero pasakė Vokietijos Bundestago atstovas ponas Špats. Bet noriu paklausti, o kokiosgi alternatyvos, kuriomis galėjo pasinaudoti Airija? Aš tikrai nelabai suprantu, kokias galimybės mes turėjome, nes mes tikrai žinojame, ką turėjome daryti ir mes to darbo ėmėmės ir mes dirbome sunkiai, mes ir toliau dirbame sunkiai, bet labai svarbu, kad mūsų kolegos nacionaliniuose parlamentuose ES institucijose pripažintų, kokias aukas mes sudėjome bendros gerovės Europos ateities labui. Mes tai darėme galvodami ne tik tai apie savo gerbuvį. Ką aš noriu tuo pasakyti? Mes turime suburti Europinės institucijas, nacionalinius parlamentus, visus, kad paaiškintumėme savo žmonėms, ką darome, nes kitaip politinės pasiekmes gali būti labai skaudžios. Jeigu mes nutolsime per daug nuo savo piliečių, mes labai pasigailėsime. Galiu pasakyti, kad aš 30 metų dirbau parlamente, mačiau šilto ir šalto. Tačiau vienas dalykas, kurį aš supratau, yra štai koks. Jeigu mes vieningai veiksimės vardan bendros gerovės, sieksime bendro tikslo, atsižvelgdami į bendrus poreikius, mes pasieksime rezultato. Ačiū. Ačiū. Mes po minutės kitos suteiksime žodį mūsų pranešėjams, kad jie a, galėtų sureaguoti į daugelį įdomių pastebėjimų. O aš noriu pasakyti štai ką, kad kai mes svarstėme šešių su bankininkystė susijusių dokumentų, E, rinkinį ir kitus dalykus, buvo daug kalbama apie kišimasi. <clears throat> Ir nebejotinai Europos e, parlamentas šiuo atveju elgesi taip, kaip kad nacionaliniai parlamentai elgesi, kai svarstomas nacionalinio lygio teisės aktas. Kai kalbame apie ekonominės paslaugas, nepamirškite, dažniausiai būtent pareigūnai priima sprendimus, kokius pakeitimus reikia padaryti ir kokias priemonės turi įgyvendinti vyriausybės. O mažuma opozicija parlamente privalo prieš primant sprendimą labai gerai išanalizuoti visus sprendimus. Ta mes ir darėme, kai svarstėme kapitalo pakankamumo reikalavimus ir kitus šešeto, šešerių dokumentų paketo klausimus. Yra daug svarbių dalykų, pavyzdžiui, sakysime, premijos bankų sektorija. Tai tikriausiai čia nuomonė gana vieninga. Bet aš lankiausi įvairiuose komitetuose ir bandžiau paaiškinti tas sudėtingas kuriamos teisinės sistemos dalis, kurias reikia paaiškinti ir kurias tikriausiai supranta geriausiai mūsų atitinkamos ryties ministrai. Tai reiškia, kad turi būti labai didžiulis darbas vykdomas ir aš manau, kad iš tiesų mes jį turime vykdyti bendrai ir tikrai tai mes galime padėti parlamentarams. Mums dar liko 25 minutės ir manau, kad dabar galiu suteikti žodį dar dviem parlamento nariams. Ne, pirmininkė atsiprašo, suteiksiu žodį pranešėjams kiekvienam po penkias minutės, kad galėtų sureaguoti į pačius svarbiausius diskusijos metu kilusius klausimus, o po to baigiamai žodį tars kiti parlamento nariai. Ar jūs norėtumėte pasisakyti tokią tvarką, kaip um, darėte pranešimus? Guntram Wolf, prašom. Ačiū, jei leisite, aš pabandysiu atsakyti vokiečių kalbą. Labai džiaugiuosi. Šią diskusiją ir manau, kad um, kai kurie klausimai gal labiau buvo skirti ponui Kolinui, bet ne man. Bet vienai par kitaip pabandysiu labai trumpai uh, sureaguoti į tam tikras pastabas. Pirmiausia, manau, kad uh, laipsniškas veikimo veiksmų būdas yra labiausiai sveikintinas dalykas. Aš nepasisakiau prieš e, fiskalinį susitarimą ar Europos stabilumo mechanizmą. Tai yra įdomus priemonės, įdomus žingsniai, bet neturime savęs apgaudinėti, kad tų priemonių pakaks ir daugiau nieko nebereikės. Visiškai akivaizdu, kad kuo lėčiau judate, tuo brangiau kainuos priemonės, kurias reikės įgyvendinti bankų sektoriuje ar eurozonoje. Nežinau, ar mes galime pasitenkinti tuo, ką pasiekėme, nes rinkos svertai, rinkos spaudimas yra labai rimtas dalykas. O mes turime galvoti apie savo piliečius, galvoti apie tai, kad reikia žengti toliau. Toliau bandysiu atsakyti kolegai iš Graikijos. Socialinio priimtinumo klausimas, socialinis veiksnys, taip, tai yra labai svarbus dalykas, bet neturime savęs apgaudinėti. Netgi jeigu bus sukurta uh, federalinė Europos valstybių sąjunga, kaip sakė, kad Štefanas vis tiek pakankamai reikės e, prisitaikymo e, didžiulį darbą atlikti, taip pat e, Graikijai nebus lengviau. Nepamirškite, pavyzdžiui, Pensilvanijoje buvo labai rimta krizė kilusi ir praktiškai e, verslo struktūros tiesiog birėjo kaip kortų namelis, kaip ir bankų sektorius ir buvo E, pasiekoja e, daug skaudžių pasiekmių. Nedarbas labai išaugo. Bet būtent bankinės, bankininkystės pagalba buvo sustiprintas verslas ir darbo rinka sustiprinta, tačiau tai neužkirto kelio uh, gana didelė migracija iš Pensilvanijos valstijos į kitas valstijas. Taigi judėjimas kartu ir rimtas dalykas, bet tai reiškia ir tai, kad būtina nepamiršti, jog mūsų ūkiai, mūsų ekonomikos funkcionuoja labai skirtingai ir žmonių padėtis labai skirtinga, o tai sukelia neabejotinai tam tikrus procesus, kaip pavyzdžiui migracija. Dar vienas dalykas, kad jeigu būtų laiku imtasi priemonių, tai tikriausiai patirtas šokas nebūtų toksai intensyvus. Uh, Dabartinės, pavyzdžiui, nedarbo lygis, kurį matome pietinėje Europos dalyje, neabejotinai ateityje gali sukelti papildomų problemų. Prancūzijos e, deputato klausimas, atsakysiu prancūzų kalbą. Maničiau, suverenumo klausimas nepakankamai įvertintas Prancūzijoje. Nes nepamirškit, kai įstojo tai e, pinigų sąjunga, tai praradot vis dėlto suverenumą e, pinigų sąjungos, pinigų politikos rytyje, tačiau taip nebuvo mokesčių politikos rytyje. Tad tokiu būdu dabar jau nebegalima formuoti biudžeto taip, kaip nori, Ir dabar reikia atlikti labai didelių biudžeto korekcijų ir suprantama, e, Prancūzijos suverenumas e, suvaržytas šitą prasme. Na, o toliau, e, kalbant toliau šią temą, tai manyčiau dabar šiaip jau galiausiai reikės žengti tvirtesnių, tolimesnių žingsnių fiskalinės politikos e, koordinavimo prasme. Ir suprantama, tada neišvengiamai bus prarasta daugiau suverenumo, bet kita vertus diskusija tikrai kieta, sudėtinga, nes čia kalbam apie bendrijos metodo ar tarp vyriausybinio bendradarbiavimo metodo taikymą, o Prancūzija tikrai turės daryti tokius žingsnius, bet The, the federal... Ir paskutinis e, klausimas dėl federalinio biudžeto. Aš šiaip jau neapsistojau daug ties federalinė Europos vizija, tik tris dalykus paminėsiu, ne, neturėjau laiko. Tai mes turėtume šiaip jau kažkaip e, kalbėti, ne taip įsivaizduoti, kaip kad JAV yra, ten yra uh, E, federalinė vyriausybė, kuri penki, daugiau kaip 50 procentų federalinio biudžeto išlaidų atsako. Čia mes, kai kalbam apie Europą, tai kalbam apie tokią ribotesnę federalinę viziją. Ir čia federalinis biudžetas maždaug būtų 2-3 procentai Europos PVP. Tad, e, bet kita vertus, 2-3 procentai e, Europos visos BVP tai daug, bet kita vertus tie 2-3 procentai jais galbūt mes galėtume pasiekti gerai veikiančią pinigų sąjungą. Nes e, svarbiausius tokius dalykus, mokesčių klausimus galėtume išspręsti turėdami 2-3 procentus BVP. O šiaip apie tai galite rasti daugiau mano tinklalapyje. Ačiū, Stefanai. Stefanai. Taip, aš pirmiausia irgi kreipsiuosi prancūzijos deputatą. Pone Malkai, jūs kalbėjot, kad e, pono prezidento Holando išrinkimas pakeitė šiaip jau e, politinio e, konsensuso padėtį. Tai, tai nėra mums problema. Taip, taip, vis dėlto konsensusas išlieka. Ir jūs pats sakėt, kad uh, Tokiu būdu galbūt tada e, tai paveikė ir ponė Merkel tam tikrą kryptim. Bet kita vertus, kalbant apie Prancūzijos vidaus politiką, tai aišku, kai kas ir pralaimėjo, nes galiausia ūkio augimas, e, kurį žadėjo e, prezidentas, tai kur dabar tas augimas? Tad e, Prancūzija nėra gera, geras pavyzdys šitą prasme. Geriausias pavyzdys yra Graikija. Ten kaip tik šiaip jau per rinkimus pasiektas toks rezultatas, kuris ne, nepatiko kitiems europiečiams, bet tai būtent e, žodį tarė Graikijos piliečiai, Graikijos rinkėjai. Ta pati klausimą būtų galima kelti e, ir apie Italiją. Uh, Tad tokia esminė problema, kurią mes šiandien matom. Tad ponė, kav, ponas Kavišas pateikė labai įdomią mintį. Jis sakė, kad e, JAV federalizmas ir federalinių struktūrų atliekama kontrolė E, ji nepriklaus, yra savarankiška nuo vietos kontrolės, bet kalbant apie Europos federalizmą ir pats tas žodis federalizmas šiaip jau turi, sukelia neigiamų konotacijų Europoje, bet čia kalbama daugiau apie vietos kontrolę ir galima dar pridurti. Antai, sakykime, Bavarijos e, ar Vokietijos e, federalizmas sakykime, Bavarijos žemė galėtų tada atlikti kažkokią kontrolę. Bet kita vertus, kai aš paminėjau tą Respublikos paradigmą, tai turbūt ar, artimiausia būtų JAF modeliui. Nes iš tikrųjų nepamirškim, kad sprendimai priimami bet kokiu lygiu, jie galiausia vienaip ar kitaip veikia rinkėjus, jie veikia uh, E, žmonės. Čia buvo paminėta, kad taip, sprendimai priimami, sakykime, Europos parlamente, jie irgi, kad ir netiesiogiai, bet jie veikia e, piliečius ir tam tikrais atvejais e, situacija nepasiteisino, nes reikia vis dėlto, ties, kad tiesioginė kontrolė atliktų žmonės, rinkėjai. Jie yra savotiški irgi sprendimų e, subjektai, savininkai. Ir tokiu būdu, bet kita vertus, e, Europos piliečiai tam tikrais atvejais tikrai negali spręsti. Toliau, kitas klausimas dabar - Vokietijos atstovų pateiktas klausimas. Äh, Taip, dabar kaip e, buvo pasakyta, kad tarsi šie žmonės negali atvirai kalbėti apie demokratiją e, Europoje. Tačiau iš tikrųjų, kai vis dėlto piliečiai gali atlikti tiesioginę kontrolę, tai iš tikrųjų e, vis dėlto e, kyla piliečių teisės. O dabar tie, kas dirba čia parlamente, ar nacionaliniuose parlamentuose, jie turi pasiekti, e, sukurti daugumą, konsensusą dėl vieno ar kitokio sprendimo. Tad būtent tai, taip sukūriamas viešumas Taip, čia buvo paminėta žodis respublika, viešas reikalas, bet kita vertus klausimas paprastas. Re, republi, respublika tai yra respublika, viešas reikalas. Tai yra reikalas, kuris nėra vyriausybių, ne valstybės, tai yra e, piliečių reikalas. Čia kalbama apie viešasias gerybės, dėl kurių kūrimo, dėl kurių paskirstimo e, sprendžia piliečiai. E, Taip, iš tikrųjų, čia buvo paminėta žodis Europos Respublika, tai yra e, kol kas nedidelis reikalas, bet tas reikalas, kuris susijęs tiesiogiai su visais Europos piliečiais. Ir tokiu būdu mes turėtume diskutuoti toliau dėl to, kaip būtų galima integruoti nacionalinės respublikas į Europos Respubliką. Bet kita vertus, Labai svarbu, kad Europa būtų formuojama horizontaliai, o ne kuriant tam tikrą hierarchinę, vertikalę struktūrą. Aš pasisakau už tai, kad tokios Europos mes turėtume siekti laipsniškai. Aišku, galim pradėti nuo e, diskusijų apie vadinamą Europos Respubliką, bet kita vertus vėl aš nenorėčiau, kad mes kažkur leistumėmės į aklavietę vis giliau. Čia. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiandieną a, išgirdome labai įdomių ir vertingų pastabų. Vienas iš kalbėjusių labai gerai viską apibendrino, kad mes išgyvename sparčių sprendimų prieimimo laikotarpį. Iš tiesų viskas labai keičiasi greitai ir europinių lygių. Ir būtent dėl to, kad svarbu įgyvendinti europinius lygius, jų netidėliojant, mūsų nacionaliniai parlamentai tikrai neturi pakankamai laiko atsižvelgti visas konstitucinio proceso ypatybės informuoti savo piliečius, todėl tikrai kyla klausimas, kad reikalinga labai gerai informuoti piliečius. Ir tai yra vienas dalykas, kurį aš manau Kipre mes svarstysime konferencijos metu. Taip pat manau, kad galime tikėtis, jog bus toliau plėtojamas ir 13 straipsnis, tai yra įsiaiškinant, kokį vaidmenį vaidina nacionaliniai parlamentai 13 straipsnio požiūrių, Lisabono sutarties 13 straipsnio požiūrių. Ačiū. Kągi, aš EPP frakcijos vardu ir Lisa uh, Ferreira padarys uh, galiausiai paskutinius apibendrinimus. Duriausia, Diego. Ačiū, Sharon. Norėčiau pradėti nuo štai ko. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms kurie yra čia, ar tai būtų Europos parlamento ar nacionalinio parlamento nariai. Ir prisistatyti, esu parlamento narys. Ir Europos parlamente dirbu pirmą kadenciją, nors anksčiau esu dirbęs Portugalijos parlamente. Todėl galiu gerai suprasti abiejų pusių argumentus. Ir pirmiausia, noriu štai ką pasakyti. Europos semestro svarba. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad tai yra savotiškas tiltas, jungiantis nacionalinius parlamentus ir Europos parlamentą institucinės sistemos požiūrių. Na, jei patinka, uh, galima štai ką pasakyti, kad šešerių teisės aktų paketo atveju mes bandėme sukurti sistemą, kuri ir politinių požiūrių yra labai svarbus dalykas Europos Sąjungai. EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas buvo o, ponas Konses, nes ponė Ferreira yra e, pagrindinė pranešėja pranešimo, kurio tema ūkio augimo perspektyvos. Ką aš noriu pasakyti, sakydamas, kad mes esame kaip tas tiltas. Aš manau, kad tiltas pirmiausia reiškia pasikeitimą informaciją, ypač tada, kai reikia priimti labai sudėtingus sprendimus. Taip yra ir Europos Sąjungoje, frakcijoje, pavyzdžiui, priimant sprendimus. Jeigu mes pažiūrėsime į Europos ekonomikos apžvalgos dokumentą ir informacija ten pateikta. Visai akivaizdu, kad komisija bando sujungti visas tas idėjas, kurios um, egzistuoja ir svarbu, kad augimo skatinimas užtikrintų sklandų viešojo administravimo modernizavimą, nedarbo mažinimą. Ir nebejotinai sustiprintų politinę priežiūros, politinės priežiūros funkciją. Tam, kad mes įgytume didesnį konkurencingumą, kad Europa sparčiau auktų, mums reikalingos teisingos priemonės. Tai yra biudžeto disciplina, disciplina taip pat pasitikėjimas vieni kitais bei uh, reformų vykdymas. Europa per pastaruosius kelis metus labai pasikeitė. Ir tai reiškia, kad taip nutiko, be kita ko dėl to, kad įgyvendinome ne visai tinkamus ekonomikos modelius. Dabar mes turime pasirinkti ir tas pasirinkimas nėra lengvas. Aš pats esu iš Portugalijos, todėl labai gerai suprantu, kad daugeliui bus sunku, jeigu visi teikiami pasiūlymai bus įgyvendinti. Tačiau turime nepamiršti, kad tai, kai išgyvename dar dabar, nepaisant visų sunkumų, tai yra tik tai viena etapo dalis, viena grandis. Ir jeigu galvojame apie ateitį, turime nepamiršti, kad valstybės pavieniui vis sunkiau išgyvena. Todėl būtina įgyvendinti struktūrinės reformas būtina, aišku, atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės ypatumus, kaip sakė komisijos narys Oli Ren, bet tai turi būti daroma bendrai visiems suntarus. Ir štai čia nacionaliniams parlamentams kyla iššūkis, nes reikia suderinti uh, skirtingus interesus. Kitas kolega sakė, jog yra labai svarbu, kad mes kaip galima labiau priartėtume prie savo rinkėjų. O tai reiškia, kad mes turime galvoti, kas jiems aktualu. Ir sutarti jiems rūpimais klausimais. Ačiū. O dabar pabaigai Elis, Elisa, jūsų apibendrinimas. Ačiū. Ir aš pirmininkė kalbėsiu portugališkai. Ačiū už suteiktą žodį. Manau, jog diskusijos buvo labai naudingos. Mano nuomonė, išskirtini keturi dalykai. Visų pirma, Europa išgyvena sunkius laikus, sudėtingus laikus. Svarbu, kad orientuotumėmės į ateitį Keli kolegos tai minėjo. Ir mūsų pranešėjai tai labai akcentavo, apie tai turime galvoti. Europa išgyvena tokį laikotarpį, kai dabar atsilieka, vyksta globalizacija, todėl čia labai svarbi mūsų tarptautinė e, konkurencingumo politika. Ir tai yra laikotarpis, kai buvo išbandyta uh, kaip veikia e, bendros valiutos modelis tarp nevienodų e, partnerių. Ir čia pamokos labai aiškios. Europa turi atsilaikyti prieš labai e, sunkę krizę ir kovodami su, su krize pastebėjome, koks svarbus disbalansas Europoje, kaip yra uh, svarbu europiniu lygmeniu suvokti, koks yra sprendimo prieimimo procesas ir kad mums reikia peržengti bendros valiutos ribas, reikia galvoti apie institucinę sąrangą, kurią tai grindžiama. Ir e, tai ir būtų atsakas pokyčiai leido sustiprinti vadovų tarybos vaidmenį. Ministrų taryboje sustiprėjo ekonomikos finansų e, ministrų e, vaidmuo, e, sustiprėjo ir Europos parlamento vaidmuo, tačiau plačiai pripažinta ir tai, kad krizė lėmė tai, jog reikia skubaus atsako, skubaus reagavimo Ir e, todėl nacionalinių lygmenių Europos politika e, pradėjo labiau e, tarsi kištis, negu kad buvo numatoma dar visai nesenai. Ir tai lėmė kai kurių valstybių narių sub suverenų statusą, tai minėta anksčiau buvo. Uh, kaip galima būtų suderinti europinį interesą su atskirų valstybių narių interesu. Tai dar lieka išspręsti. Norėčiau pabrėžti, kad Europos Respublikos idėja, jeigu taip galima pasakyti, gražus įvaizdis. Ir uh, E, yra įvairių būdų, kaip būtų galima pasiekti e, norimos res publikos. Klausimai kelti profesoriaus Vulfo taip pat aktualūs. Ar euro, eurozona gali e, veikti atstovaudama tik tais vienam procentui Europos turto, nes yra disbalansas tarp eurozonos, neurozonos valstybių narių. Čia turėtumėm atsižvelgti į atliktą analizę. E, tai e, bus tie rezultatai, kurios duos ir metinė augimo apžvalga, dis, dis, makro, makroekonominių disbalansų analizė ir taip toliau. Tai e, Klausimas toks, kaip geriausiai dirbti Europos intereso vardan. Jeigu būtų galima e, suderinti ir aiškiai įsivardyti, kokie bendra gerovė yra, turėtumėm išvengti tokios situacijos, kai vieni laimės, o kiti praloš. Tai būtų labai negerai Europai, tai reikėtų aiškiai pasakyti. Ir galiausiai Dėl ko čia susirinkome? E, dėl Europos ekonomikos augimo prognozijas. Norėčiau sakyti e, kolegai iš APP. E Vertinau kolegą, reikia dirbti kartu, situacija sudėtinga ir tikiuosi, kad APP frakcija atvyks į dėrybas, norėdama pasiekti kompromiso, nes esminių problemų neišspręsime, jeigu nesikalbėsime tarpusavyje. 13 ekonomikos augimo prognozę. Europos parlamente galima pradėti dirbti nedelsant, stiprinant demokratinį legitimumą bendrų sprendimo galimybių, bet turime kalbėtis, turime siekti kompromiso ir Europos parlamento galingieji turi tai suvokti. Na, o dėl išvadų, tai reikia rasti kaip labiau subalansuotai dirbti su kolegomis iš nacionalinių parlamentų, reikia apsispręsti, dėl, e, kokie sprendimai primami europinių lygmenių, kokie sprendimai primimi nacionalinių lygmenių. Tačiau svarbu, kad būtų stiprinamas bendrijos požiūris, nes tarp vyriausybinis požiūris turi trūkumų, tai akivaizdu ir prie to grįžti negalėsime. Reikia bendrijos metodo, todėl reikia ryšių tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Kaip sakė Oli Renas, ir nebijotinai parlamentas turi atlikti ir vienokius darbus, ir kitokius darbus. Mes turime plėtoti diskusijas ir galvoti, kaip ir kokiu laipsniu prisiderinti prie naujų sąlygų ir įtvirtinti tas naujas eurostruktūras, kurias parlamentas siūlo. Norėčiau grįžti prie to, ką mūsų pirmininkė Bals sakė. O, tai, o jinai sakė, kad esame labai svarbiame etape ir mes turime įveikti tas kliūtis ir tuos sunkumus, kurie šiuo metu egzistuoja, tam, kad judėtume toliau. Ir jeigu mes sugebėsime žengti pirmin, darydami labiau pasvertus žingsnius ir užtikrindami geresnę pusiausvyrą, viskas bus kur kas lengviau. Mes turime išmokti savo pamokas. Mes turime uh, galvoti ir svarstyti tai, kas rūpi mūsų piliečiams, nes jie egzistuoja, jie yra viso šio didžiulio mums svarbaus proceso dalis. Aš tikrai daug ko pasimokiau šioje diskusijoje ir noriu Jums už tai padėkoti. Ačiū. Baigėme pačiu laiku, tai labai gerai. Ką dabar siūlyčiau? Dabar siūlau padaryti trumpą pertraukėlę poros minučių, pasikeis e, pranešėjai ir po to pratėsime e, pasisakymus pagal antrą e, klausimą. Kas norėjo kalbėti abiejose dalise, tai išsaugojom jūsų užpildytas korteles, tačiau jeigu dar kas nors norite kalbėti antrojo diskusijų rato metu, tai prašome užpildyti lapą ir atsiųsti mums. Okay, if we take our seats ready for the second session and then we can start. Tad dabar galim tada pradėti antrąją e, posėdžio dalį, pradėsim po poros minučių. Okay, well, uh, I can, uh... <coughs> Tai dabar tada užpildysiu dar uh, tą laiką, per kurį sugrįž kolegos į salę ir truputį pakomentuosiu antrą dalį. Per uh, jos antraštė ar Europos semestras daugiau orientuotas į griežto taupimo programą ar, ar į augimą. Čia kar, turit kartu dokumentų. Uh, E, kritikai teigia, kad Europos semestras iš tikrųjų trukdo ūkio augimui, kadangi mm, nustatoma nemažai tam tikrų apribojimų. Ir tokiu būdu tada e, šiaip jau sunku pasiekti stabilių e, valstybės finansų augimo. Ar, ar, ar, ar į šitos klausimus reikėtų vertinti fiskalinių tam tikrų daugiklių aspektu, ar kartu e, kalbama apie tai, kad politika duos rezultatų tik per e, tokį vidutinį laikotarpį, ar reikia vis dėlto valstybėse narėse daugiau viešųjų investicijų ir panašiai, ir panašių klausimų keliama. Tad man labai malonu pasveikinti atvykusi pona Hansą Wernerį Siną ekonominio tyrimo e, instituto pirmininką, prezidentą toliau pona Xavier Timbo, e, Prancūzijos e, konjunktūros instituto vadovą. Na ir dabar čia buvo, tai yra e, temos bus įvairios, kurias mes aptarinėsim ir tikiuosi, kad visa tai, kas bus pasakyta, sukels tikrai gyvų diskusijų, duos minčių pamastymams. Ir tikrai labai gerai, ir kad kalbėtojai šiaip jau uh, E, išjudintų mąstymą, o nepateiktų tam tikrų gatavų minčių. Tad pirmiausia, suteiksiu žodį. E, dešimt minučių skirsiu ponui Hansui Werneriui Sinui. Prašom. Pone Bols, gerbiamieji parlamento nariai, labai ačiū, kad pasikvietėt mane Na, o dabar griežta taupimo politika ar augimas. Tai klausimas neteisingai suformuluotas, nes augimas e, pagal, pagal Keinso politiką tai iš tikrųjų nėra tikras augimas, tai nėra veiklos bendros pagerinimas Mes turim padidinti ekonomikos ar ūkio pajėgumus pirmiausia. O tam reikia, kad valstybės būtų konkurencingos. Ir būtent šita prasme didelė problema Europoje. Kai 95 metais buvo paskelbta apie euro įvedimą vėlesnį, tai buvo pasakyta, kad tada visos Europos vietos bus saugios ir tokiu būdu bus galima pervesti didžiulės kredito sumas iš šiaurės į pietus ir kitaip. Tai iš esmės buvo ger, tai gera mintis, tai gerai, nes kaip tik dėl to kyla e, poreikis derinti e, pajamų klausimus. E, Bet realy, realybė buvo kitokia. Antai matom Graikijoje e, kredito finansavimą, aukštus atlyginimus. E, Ispanijoje buvo nekilnojamo turto burbulas, kuris sprogo. Ir visa tai e, davė, tai yra tą patį rezultatą, kad ekonomika uh, E, didėjo didelės infliacijos sąskaita. Taip, augimas buvo, bet kartu buvo didelė infliacija. Tų minčių rasite dokumentuose, ten pateikiama nemažai statistinių skaičių. Ir čia matot skaičius rodantis kainų e, didėjimą nuo 95 metų, kai jau buvo pra, pra, su, prašnekta apie euro įvedimą. Tai 75 e, procent, 66 procentais infliacijos e, kainų, e, kainos padidėjo, tai Ispanijoje, tai yra Graikijoje, kitose valstybėse narėse. O kai kurios kitos valstybės, dabar, kurios patiria krizę, jos iš tikrųjų realiai nuvertino uh, vienos į, pa, įver, pa, pakėlė vertinimą euro, kitos nuvertino. Ir dėl to ir atsirado tokios neteisingos kainos ir tai problemiška. Kai kurios valstybės narės pasidarė per brangius, kad galėtų atlaikyti konkurenciją ir todėl reikia suderinti valiutos e, keitimo normas tam, kad būtų galima kompensuoti šitą, šitą reiškinį, bet, bet yra bendra valiuta. Antai šešios krizės apimtos valstybės, jeigu jas vertintume kartu, tai jos nuo 95 metų per, pervertino e, valiutą, valiutą, čia turiu galvoje valiutų keitimo e, normą, Tad jos tiesiog pervertino šitą, atsižvelgdamos į svarbiausius priekybos partnerius. Tačiau pervertino valiutą. O Vokietija priešingai nuvertino buvusią markę 22 procentais. Tad iš tikrųjų tie procentai milžiniški ir dėl, tų, dėl jų atsirado ta didžiulė problema, kai kuriuose valstybėse yra milžiniškos kainos, išsipūtusios kainos. Iki 2007 problemos nebuvo nes kapitalo rinkos finansavo e, biudžetų, biudžetų e, tai yra e, deficitus, bet dabar taip jau nebėra. Ir Europos, Europos centrinis bankas kol kas padėjo pigiais, teikdamas pigius, pigius kreditus, kartu įvyko vyriausybių obligacijų pirkimas. Uh, E, antai šiaurės valstybės buvo priverstos pirkti pietų Europos valstybių e, obligacijas. Tai šiek tiek padėjo. Bet kita vertus vėl tai vėlgi paveikia kapitalo srautus. Bet visa tai nėra ilgalaikis sprendimas. Dabar tos per brangios valstybės turi vėl grįžti, e, pasidaryti pigiomis, reikia kaip e, sugražinti jas į buvusią, buvusią padėtį, bet tai sudėtinga. Labai, jeigu įsivaizduokim laikrodį, jeigu bandysim sukti rodiklę atgal, jis sulūž. Uh, Tad dabar jeigu e, tas, tos šalis, kurios, kuriuose taikoma griežta taupimo politika, jeigu primesim jiems defliaciją, tai klis, kils didžiulių, didžiulių problemų visuomenėje. Antai čia aš pats e, tyrinėjau Vokietijos įvairius pavyzdžius, pateikiau įvairi, įvairių straipsnių šitą temą ir Vokietija vėlgi pasidarė per tą laiką brangesnę, turiu galvoje pagrindinę pagrindinius Vokietijos priekybos partnerius. E, Vokietija taikė griežtą taupimo politiką ir, ir buvo spaudžiami atlyginimai, kainos. Antai 28 procentais per ketverius metus sumažėjo atlyginimai, 23 procentais kainos. Um, Ir, bet kita vertus šalis atsidūrė mm, ant pilietinio karo mm, ribos, galima sakyti. O Keynesas ekonomistas padarė tokią išvadą, kad tokių priemonių dėkti neįmanoma tam, kad tikrai suderintum iš tikrųjų jų augimą ir taupimo programos ir e, programas. Tai yra, kad būtinai betodairiškai e, mažinant kainas ir, ir, ir atlyginimus. Ir taip, dabar e, tau, griežto, griežtomis taupimo programomis iš tikrųjų tokio suderinimo nepasieksi. Bet tam, kad išlaikytum valstybės konkurenciją, ambicingas, tai iš tikrųjų reikia tada keisti kainas. O kiek dabar keisti kainas? Čia Gold, Goldman Sachs bendrovė atlieka tyrimą praėjusiais metais, kitas tyrimas pasirodė praėjusią savaitę. Jie prognozavo, kiek reikės sumažinti kainas tam, kad būtų galima pasiekti tai, kad eurozonos valstybės, kai kurios bent jau valstybės pasidarytų konkurencingos Ispanijai siūlomas 30 procentų, Prancūzijai 20 procentų, Graikijai, Portugalijai 30 procentų vidurkis kainų mažinimo. O Graikiją ir Turkiją galima palyginti. Turkija, Turkijos valiutų e, keitimo norma diktuoja rinkos. Graikijos padėtis šiuo atveju, e, tai yra Graikijos atveju reikėtų taikyti 64 procentų dėl Havano. O dabar eurozonoje dalis to devalvavimo jau pasiekta. Ir čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dešimtą puslapį. Čia kaip tik rodo Eurostato pateikiamus skaičius. E, būtent čia kalbama re, realiu, realiusios valiutų keitimo normos. Ir čia matot, kad padėtis nedaug pasikeitė. Visos tos kainos per per, per visą krizę evo, evoliucionavo paraleliai. Ir kad nebuvo devalvuota tuose pačiuose e, brangiausiose valstybėse. Ir čia Goldman Sachs prognozės dėl devalvavimo per pervertinimo ir devalvavimo, tai Vokietijos atveju reikėtų tada infliacija, kad pasi, 20 procentų, o Prancūzijoje e, defliacija turėtų būti 20 procentų palyginti su e, vidurkiu. Tačiau iš tikrųjų mes kalbam apie didžiulius, didžiulės korekcijas, didžiulį tokį derinimą, čia iš tikrųjų nemenki skaičiai. Vėlgi aš čia paminėjau kad Vokietijoje infliacija buvo žemesnė per ten 20 metų negu kitose šalyse, tačiau kilo masinis nedarbas vyriausybė dabar turi dėkti labai skausmingas socialinės reformas, tai tikrai ne, ne, nedidelis džiaugsmas buvo daug milijonams e, e, vokiečių, kad tikrai būtų galima sumažinti atlyginimus ir kad Vokietija pasidarytų konkurencinga. Tad žiūrint į Vokietiją prieš dešimt metų, tai galima konstatuoti, kad panašios procedūros reikia ir toms valstybėms, kurios pasidarė per brangius. Na, o dabar ar e, eurozonoje tą būtų galima padaryti, tai dėl to abejoju. Maničiau, kad e, iš tikrųjų kai kurios valstybės e, per daug jau nutolusios nuo pusiausviros, norimos pusiausviros, kad jos tikrai ištvertų tokį ilgą stagnacijos laikotarpį. O tokio laikotarpio reikia, bet aš nenoriu leistis dabar į diskusijas. Aišku, galima to pasiekti ar stengtis, turėtume. Mm, siekti nemažindami kainų. Jeigu darytume prielaidą, kad Ispanija išlaikytų nuolat kainų, kainų lygį, tai tam, kad pasiektų tinkamą, per dešimtmetį tinkamą korekciją, suderinimą, čia tokie apskaičiavimai, tai eurozonos infliacija turėtų 13,6 procentais, Vokietijos 5,5 procentais, o po to po dešimtmečio stagnavimo tai tada Ispanija pasiektų būtent tokį pat panašų konkurencingumo lygį. Bet čia vėl nekalbam apie griežtą taupimo e, programą, kurią būtų galima sumažinti tas Ispanijos kainas. O eurozona savotiškai yra įstrigusi tokioj padėti, kai ekonominė kalba kalbant e, nelengva iš jos ištrūkti nepaisant Europos politikų sekmadinių e, kalbų, tai iš ties e, neužtenka vien tik tai tokio geranoriško mąstymo mm, ar įsivaizdavimo, kaip, kaip norėtum. To neužtenka. Tad iš tikrųjų per ateinančią dešimtmetį ar penkiolika metų reikėtų to suderinimo, e, nes priešingų atveju tikrai Europa neiš, ne, neištvers. Dabar Keynesio, Keino politika, pagal kurią siūromas sukurti paklausą, dirbtinai sukurti paklausą, tai yra tik tai laikina nuskausminimo piliulė. Bet kita vertus, realaus to suderinimo tikslo nebus, nebūtų pasiekta. Tad mes tikrai turėtume šiaip jau išlaikyti infliaciją kažkaip ir, ir šiaurės, ir, ir, pietų, mm, ir pietų valstybėse. Kai kas, o kaip tą padaryti šiauriai? Kai kas sako, reikia, reikia pa, pa, padidinti atlyginimus, bet jeigu atly, padidinsi atlyginimus e, šiaurėje, tai skirs, vadina, kils vadinamoji stagfliacija. Uh, Bet negalima tiesiog didinti atlyginimų, nes jeigu didinsi atlyginimus, tai dėl to neišvengiamai kurs, kils e, užimtumas, kartu sumažės e, eksportas ir, ir pietų valstybių padėtis pablogės. Tam reikia rinkos e, jėgų. Rink, bet rinka dabar jau nebenori mm, investuoti į pietų valstybės, nes e, Vokietijos, Vokietijos sakykime, kapitalas kur, kurį laiką šiaip jau buvo perkeliamas į pietų Europą, bet dabar jau taip nebėra. Aišku, čia reikia prisiminti ir ECB vaidmenį. Mm Bet kita vertus vėl tokiom vien priemonėm nepasieksim e, tinkamo e, suderinimo. Tad e, vėlgi to sukelti, taip reikia tada pasirūpinti infliaciją tiek šiuose tam, kad, bet vėlgi išve, kils neišvengiamų tam tikrų neigiamų padarinių. Tad e, logiškai tikrai būtų neįmanoma pateisinti, kad mes turėtume šiaurės sutaupytas e, pajamas tiesiog perkelti į pietus ir kartu prašyti, kad būtų mažinami mm, e, tų sąskaitų netoligumai. Tai būtų tiesiog logiškai neįmanoma. Ačiū. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį Xavier Timbo, kuris um, kitą pranešimą paskaitys. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėt. Aš suprantama, kalbėsiu uh, gimtaja prancūzų kalba mm, ir man bus lengviau ir jums lengviau klausytis mm, netokios laužytos anglų kalbos. Jūs turit, gavot keletą skaidrių, kurios parems mano pasisakymą. Dabar pirmas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra štai koks. Šiandien Europoje čia ponas Zin, Vokietija nėra tarptų valstybių tai iš tikrųjų vyksta situacijos gerėjimas. Čia kalbama apie euro savotišką sprogimą ir kartu, kad Europos bankų sektorius jau stabilizuojasi. Jūs skaitė turbūt žiniasklaidoje, kad bankai jau gražino uh, E, iš Europos centrinio banko pas, pasim, pa, paimtus kreditus, tad vėlgi sukūriamas likvidumas ir iš tikrųjų situacija stabilieja. Kitas ženklas rodantis pagerėjimą nors aišku lygis dar labai didelis, bet Ispanija ir Italija lengviau tada gauna paskolų finansų rinkose, jau truputį mažesnėmis palūkanomis. Uh, Tad galima manyti, kad visi šitie teigiami elementai tai yra iš tikrųjų šviesa tunelio gale. Tad mes iš tikrųjų jau išgy... į... išvengiam paties blogiausios scenarijus, kad jau situacija ima pamažu gerėti. Ir pa... Tačiau vis dėlto ta šviesa e, tunelio gale tai gali būti ir katastrofa, tai gali būti šviesa nuo traukinio, kuris į mus artėja iš kitos tunelio pusės. Tad tai nebūtinai reiškia greitą išėjimą iš e, situacijos. Tad vėl šiaip jau mes juk matėm, kiek traukinių vyko priešinga kryptim iš kitos tunelio pusės. Jau dabar jau penkeri metai, kaip e, eurozona patiria neigiamą augimą. Tas augimas, kad ir buvo augimas, palygino su 2008 metais, tai jis buvo neigiamas daugiausia, o jeigu ir buvo, tai, tai labai nedidelis. O kai kas augimas, pavyzdžiui, Ispanijoje, sakykime, 26 procentus pasiekė nedarbas, 26 procentai, tai būtent e, iš tikrųjų E, riba, kuri, daugy, kuri meta didžiulį, ište, didžiulį iššūkį, nes daugybė žmonių neturi darbo. Tai verčia mus prisiminti didžiąją depresiją Amerikoje ketvirtajame dešimtmetyje. Ir dabar vėl kalbama apie nuvertinimo kartu padėtį. Tad visa šita krizė, be aišku, duo, darys ilgalaikį poveikį investicijoms, viešojo sektorius investicijoms ir infrastruktūroms, mokymų švietimui, moksliniams tyrimams. Kai kuriems tiems dalykams, kai kuriuose valstybėse, jų biudžetuose jau nebeliko iš vis vietos. Bet iš tikrųjų mes jau kalbam kartu apie e, ateitį. Aš jau ne, neminiu, sakykime, aplinkosaugos klausimų O šiuose srityse iš tikrųjų reikia imtis tikrai tokios aktyvios politikos. Tad dabar e, tokiom sąlygom e, dažnas priverstas atsisakyti šių dalykų. Tad vėlgi, kalbant apie tą šviesą tunelio gale, 2013 m. prognozija šita prasme neigiamas. Europos komisija vėl paskelbė naują, e, naują prognozę Ir čia, kur, čia iš tikrųjų galima paminėti įvairių e, prognozę atliekančių e, institutų, e, institutų šiaip jau išvada, kad augimas bus neigiamas šiais metais. Bet kodėl mes esam tokioj situacijoje? kai Europ, euras vis dėlto nesubirėjo ir stabilizavusi bankų sistema ir Italija ir Ispanija lengvai, lengviau dabar gauna finansavimą, kodėl vis dėlto mes ir toliau patiriam e, nedarbo augimą ir tą stagnavimą. Atsakymas paprastas. Europos valstybės nuo 2010 metų dabar taiko masišką griežto taupimo programą ar politiką ir tai bus daroma ir 2013 metais. Taip, kai kada griežta taupimo programa šiaip jau ne visada pasiteisino, ne iki galo būdavo įgyvendinama, bet dabar žiūrint į tą trečiąją, trečiąją, trečiąją lentelę, kai matyti e, e, kalbama apie čia, čia esančius žiūrint skaičius, tai tos valstybės, kurios taikė gri masišką griežtą taupimo programą, tai nors jų šiaip jau pranešimai buvo optimistiškesni negu kas e, pavyko, bet vis dėlto padaryta tam tikra pažanga. O 13 metais vėl kai kurios tos valstybės ir toliau turės taikyti tą labai griežtą taupimo e, programą per tuos 13 metus. Ir čia pateikti skaičiai. Prisimenat, ką sakė profesorius Zinas. Taip, e, griežtos taupimo programos reikia kartu ir augimui. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad griežtos taupimo programos esą reikia augimui, bet iš tikrųjų yra tam tikrų empirinių, faktinių aplinkybių. Aš norėčiau paminėti 2013 metų ataskaitą, kuri buvo pristatyta į AGS ataskaitą, kuri buvo pristatyta Europos parlamentui lapkritį. Prisiminkim, ką sako Europos valiutos fondas. Tai kas yra teisūs? dabar recesijos ir didelio nedarbo sąlygomis tai iš tikrųjų negalima šiaip jau išleisti daugiau negu kad uždirbama, nes e, šiuo atveju e, nes kyla rizika, kad e, dis, kils didesnis nedarbas ar, ar, ar tad čia šiuo atveju uh, E, amerikiečių ekonomo baro e, tam tikra prielaida daugiau nebepasiteisina. Ir čia reikėtų grįžti prie Keinso e, schemos vadinamosios neigiamos spiralės jo pateikto modelio. Tad čia E, kadangi finansų rinkos e, nebe, nebe, nebegali suvaidinti e, savo atitinkamo vaidmens ir tai sukelia tokį multiplikacinį efektą. Tad tokiu būdu kalbam apie recesiją. Bet dabar juo daugiau apribosit biudžetą, tai du, juo labiau grimsit į recesiją. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, valstybės skolos evoliucija. 2009 metais valstybės skola pasiekė virš 9 procentų BVP. Ispanija ėmėsi biudžeto restruktūrinimo priemonių, čia apie tai užsimenama e, lentelėse, o nuo 2010 metų tada imtasi dar griež, griežtesnių priemonių. O šiandien 12, 12 metų padėtis ir tai šią savaitę e, Ispanijos vyriausybė paskelbė 12 e, metų biudžeto deficito prognozė, ji turėjo būti 8 procentų. O dabar Ispanija jau įgyvendinus tą planą 2009 metais, tai e, valstybės e, biudžeto deficitas geriausia atveju sumažėjo tik tai 1,5 procentais. Be to, masinis nedarbas, e, finans, nesubalansuoti valstybės finansai. Uh, Tad visa tai vėlgi e, rodo, ką reiškia tie multiplikatoriai. Ir tai yra irgi šiuo atveju e, spastai, kuriuos yra patekusi į, į kuriuos patekusi Ispanija. Ir be to nukent, nukenčia Ispanijos ir kartu, tai yra pasitikėjimas. E, Ir kadangi e, Ispanijoje nėra ūkio augimo, tai tada didėja valstybės e, skola, e, kadangi Ispanija negali sukelti finansų rinkų pasitikėjimo. O ką, kaip būtų galima spręsti šitą problemą? Kokia yra logika? Ir čia pasiremsiu IAGS tiesiog logiką. Pagal šią logiką tai reikėtų šiaip jau vengti tų, tų padidintų multiplikatorių padėties. Tai yra, reikėtų tiesiog mažinti nedarbą. O ekonomikoje, kuri šiaip jau, kuri plečiasi, Ir, ir e, tai yra ta, tada, tokiu būdu, kai, tokiu būdu ga, kai tada galima vėlgi e, kreiptis į finansų rinkas, tik tai tokiu būdu galima tada e, pasiekti poveikį valstybės biudžetui. O dabar. Užuot bandę sumažinti deficitą, ilgalaikės perspektyvos požiūrių mes turėtumėm numatyti vidutinės trukmės tikslus biudžeto e, deficito mažinimo srityje. Tačiau dera pasakyti, kad visgi galima išvelgti labai rimtų problemų mažinant biudžeto deficitą vidutinės trukmės laikotarpį, nes daugelis žmonių gali padaryti išvadą, kad jūs tiesiog nenorite to daryti ir kad jūs vengiate prievolės mažinti biudžeto deficitą. O tai nebejotinai sudarys tyčinio aplaidumo įspūdį finansų rinkose. Todėl tam, kad veiktume efektyviai, mes turime surasti sistemą, kuri leistų vidutinės trukmės laikotarpių valstybėms pasiekti finansų stabilumo. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kas pastatyta ant kortos. O ant kortos pastatomas vienos valstybės ekonominis suverenumas. Tai reiškia institucinis suverenumas. Ir visa kita. Ir tas pavojus yra absoliučiai teisėtas, nes mes kaip teisėti išrinktieji turime prievolę įvertinti tai, kas vyksta ir užtikrinti, kad suverenumas būtų išlaikytas. Tada bus įmanoma nuo griežtos taupimo politikos pereiti prie augimą skatinančios politikos. Bet tai reikalinga bet tam reikalinga užtikrinti finansų stabilumą, užtikrinti, kad e, biudžeto deficitas nebūtų didesnis negu 20 e, procentų. O tik tada fiskalinė politika turės prasme kaip ir už eurozonos ribų, taip ir eurozonoje pačioje. Na kągi, Dabar ačiū abiems pasisakiusiems, nemažai yra norinčių pasisakyti ir aš suteiksiu žodį tą tvarką, kokie buvo man pateikti jų prašymai kalbėti. Bundestago atstovas ponas Tobijas Lindneris, kuris um, dirba ekonomikos ir technologijų komitete. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams už nepaprastai įdomius pranešimus, kurie, mano galva, tikrai pateikė įdomių pavyzdžių. Savo pasisakymę noriu iš karto pasakyti, kad mes netokį jau didelį pasirinkimą turime, nes yra fiskalinis konsolidavimas ir nebejotinai fiskalinė drausmė iš vienos pusės ir iš kitos pusės politika, kuria siekiama užtikrinti perspektyvą konkurencingumo požiūrių tiems, kurie dabar patiria finansinius sunkumus. Bet tai nėra dvi alternatyvos. Mes turime padaryti ir tą, ir tą. Viena vertus, yra svarbu, kad valstybė įtvirtintų pasitikėjimą savo išdu ir vykdoma ekonomikos politika. O tai reiškia, kad būtina kaip galima geriau subalansuoti išlaidas ir pajamas. Tai be kita ko būtina ir ekonominio konkurencingumo požiūriu. Nes tokiu atveju bus įmanoma subalansuoti ir kainas ir atlyginimus. Kita vertus, būtina užtikrinti, kad valstybė savo ūkį tvarko tinkamai. Ir šiuo atveju, manau, daug ką reikia padaryti švietimo, mokslinių tyrimų sritise, bet dar vienas įdomus dalykas tai yra pačios ūkinės veiklos įvairinimas. Ir būtent ūkinės veiklos įvairinimas fiskalinio susitarimo atveju buvo vienas iš prioritetinių, svarbiausių prioritetinių tikslų. Mesgi turime uh, padėti toms šalims surasti savo kelią į ateitį ir susidoroti su finansinė krize. Dar viena pastaba. Paskutinis pranešėjas ką tik paminėjo 2010 metų reformas Vokietijoje, bet aš tik iš dalies pritariu pranešėjo vertinimui, nes nebūtinai tokios pačios reformos kitose ES dalyse duos tokį patį rezultatą. Taip, Vokietija turi labai tvirtą pramonės sektorių, kuris yra itin konkurencingas, pajėgus gaminti aukščiausios kokybės produktus, o kitos gyvalsybės narės tokių pranašumų neturi ir joms vien tam, kad pasiektų Vokietijos lygį, reikia labai labai nemažai patirbėti. Ačiū. Toliau Graikijos atstovas Antonis Pesas kuris yra finansų ir pinigų komiteto vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, noriu šnekėti dabar šiuo metu nagrinėjimais klausimais, bet nepamirštant to, ko mes kalbėjome anksčiau. Nes Kai kalbame apie Graikiją, tai mes turime kalbėti apie 2007, 2008 ir 2009 metus. Tai būtent tie metai, kada Europai kilo daugiausia problemų. Bet turiu pasakyti, kad Graikija yra labai neprastas pavyzdys kitiems, kai tikrovės netitinka veiksmai. Ir ES institucijos tiesą pasakius, pritarė tuo laikotarpiu priimtiems Graikijos vyriausybės sprendimams. Turiu pasakyti, kad Europos pinigų ir ekonomikos sąjungoje yra sisteminių trūkumų, kurie tiesiog atsiskleidė Graikijos krizės metu. Todėl reikalinga galvoti apie geresnę ekonomikos valdyseną ir geresnę politiką Europos lygių, o tai reiškia ir politinių veiksmų derinimą. Tai ypač svarbu kilus kriziai. Dabar Europos semestras. Jo metu mes analizuojame valstybių narių ūkio tarpusavio priklausomumą. Iki šiol tos analizės tikrai uh, buvo naudingos, bet manau, kad analizė ir pats Europinio semestro mechanizmas turėtų būti tobulinamas toliau. Apie tai nekarta buvo kalbėta. Reikia labiau koordinuoti, labiau derinti ekonomikos politikas, atsižvelgiant į sąlygas, kurios susiklosto europinių lygių ir nacionalinių lygių. Todėl siūlyčiau štai ką. Europos komisija ir Europos parlamentas bei nacionalinės vyriausybės kartu su nacionaliniais parlamentais turėtų prisidėti kiekvieną savaip. Dar keletas pastabų. 2013 metų išvalgos parodė, kad egzistuoja skirtumai tarptų valstybių narių, kurios uh, gyvena deficito sąlygomis ir tų, kurios turi biudžeto perviršį. Bet mes matome, kad procesas duoda šiek tiek tokią naudą, todėl kad biudžeto deficitas laipsniškai mažėja, bet visgi yra keletas svarbių dalykų, keletas svarbių sričių, kuriuose turime papildomai padirbėti. Pirmiausia, tai yra bankų sektorius. Reikia toliau dirbti, kad bankai e, būtų stabilus ir tvirti. Dar vienas dalykas. Tas užburtas ratas depresijos ir nuopolio vis tebesitėsi. Mes vis dar žengėme tuo pačiu ratu, o prognozes per daug optimizmo nesuteikia. Pavyzdžiui, TVF mano, kad 2013 metais Graikija vis dar išgyvens recesiją. Jau nekalbant apie tai, kad ir kitose valstybėse narėse sąlygos tokios, jog jų padėtis gali net blogėti. Apie tai mes kalbėjome ir anksčiau. Mes kalbėjome apie skirtumus tarp tų šalių, kurios gyvena didelio deficito sąlygomis, biudžeto deficito sąlygomis ir tų, kurios gyvena biudžeto pliuso sąlygomis. Bet nepamirškite, biudžeto deficitas gali reikšti ir atitinkamus socialinius neramumus, socialinės problemas. Todėl vienai par kitaip mums reikės spręsti bendrai tas problemas, nes atsiranda dar viena papildoma problema, tai yra tų skirtumai tarptų valstybių narių konkurencingumo. O konkurencingumo skirtumus reikia mažinti. Mes ką turėtume daryti? Mes turime ieškoti kitokių būdų, nepamirždami aišku savo pagrindinių tikslų, tai yra ūkio stiprinimas, tvari plėtra ir užimtumo lygio didinimas. Per pastaruosius keletą metų Graikijos žmonės daug aukų sudėjo Ir jeigu Graikija neišbris iš krizės, tai tai reikš, kad niekada iš krizės neišbris visa Europa. Pirmininkė, būtų labai gerai, jeigu visi kalbantieji kalbėtų nelgiau nei tris minutės, todėl kad kitaip mes susidursime su problemama. Toliau Emily Turinen. Ačiū kalbėsiu frakcijos e, vardu. Taip pat esu šešėlinė pranešėja pranešimo dėl Europos semestro. Mano klausimai daugiausias adresuoti ponui Sinui, tačiau jeigu uh, kiti pranešėjai turi pastabų, tai uh, su džiaugsmu jų išklausysim. Euro eurozonai e, praktiškai sunku matyti uh, Mm, išeiti kokią nors. Ir mano klausimas toks, jūs sakote, jog reikia didinti paklausą šiaurėje ir turime e, leisti rinkos jėgoms tai valdyti. Esu iš Danijos, mūsų ekonomika sveika, e, stiprus viešiai e, finansai, nesame eurozonos nariai ir nors kol kas skolinimas į kaštai neigiami, privačių investicijų nėra, nėra tikro pasitikėjimo. siekiant išlaisvinti augimą, e, paklausą, tad rinkos jėgos čia neveikia, tai ar nemanote, kad reikėtų didinti pasitikėjimą ateitimi, e, didinant viešasias investicijas toje Europos dalyje, kuri gali tai leisti, tai būtų Švedija. Um, E, Suomi, Suomija, e, Vokietija, Lenkija, kad būtų galima didinti e, paklausą, didinti užimtumą ir aišku, jeigu šiaurėje padidėtų atlyginimai, tai gerai būtų ir pietums. Uh, Ir antras klausimas yra toks, kaip galima nepaisyti darbo užmokesčio kaip veiksnio siekiant su suderinimo. Jūs sakėte, jog neįmanoma didinti darbo užmokesčio e, šiaurėje, kad e, jei tai bus daroma nenaturaliai, tai nebus gerai. Galbūt galėtumėt e, tai paaiškinti, nes neįsivaizduoju, kaip tai būtų galima nesižvelgti. Ir trečia, dėl viso disbalanso. Tai aš žinau, kad priemonės. Uh, E, buvo e, griežtos, e, disbalansas vis dėlto didėjo metams bėgant, kaip būtų galima užtikrinti, kad euras būtų stabilesnis, kad veiktų sėkmingiau, turint galvoje, kad tokie dideli skirtumai ir augimo tempai skiriasi, kaip jūs įvertintumėt, tai nes tik tais krizai ištikus pastebėjome, kad tas didžiulis disbalansas dis na, yra išties labai didelio e, masto. Ir paskutinis klausimas, ES e, skirtumai didžiuliai yra, bet yra ir e, kitų mechanizmų. Yra centrinis mechanizmas, iš kurio blogiausio atveju galima skolintas, yra skolų valdymas. Tai ar tai nesuteiktų išeities eurozonai? Ačiū. Dabar Palo Montepinto iš Portugalijos. Jis yra Europos reikalų komiteto pirmininkė. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu portugališkai. Pirmininkė, e, gerbėmieji Portugalija e, įpusėjo gyvendindama koregavimo programą E, normos antrinėje rinkoje sumažėjo ir tai suteikia vilties pirmą kartą per penkerius metus. Tikimės, kad tos tendencijos e, tęsis. Šalis vykdo struktūrinės reformas, siekia tapti konkurencingesnė. Visam, visam tam pasiekti reikės laiko vidutinė įmonė, kurios produktivumas toks pats ir tiek pat darbuotojų yra, jeigu ta įmonė Lisabonoje yra, tai uh, uh, ta įmonė e, mokės didesnės palūkanas negu uh, kitoje šalies vietoje esanti įmonė. Reikia vienodų sąlygų visoms įmonėms, tarkim, jei ta įmonė būtų Vokietijoje, tai palūkanas kur kas mažesnės mokėtų. Taigi Portugalijoje dabar diskutuojama apie nuosmukio spiralę, nes e, taupimas skatina nuosmukį, nes trukdo augimui. Portugalija daro viską, kad susigražintų konkurencingumą, netgi jeigu tai reikš tam tikrą nuvertinimą šalies viduje. Nevarginsiu jūsų skaičiais, tačiau galėčiau pasakyti, kad e, septintųjų metų pabaigoje skaičiai buvo tokie patys kaip 12 pabaigoje. O 12 metų pabaigoje fiksuoti duomenis po to, kai pradėtos taikyti taupimo priemonės, nes sumažėjo faktinės darbo užmokestis sumažėjo darbo užmokestis ir privačiam, ir, vals, ir, ir viešam sektoriui. Nemanau, jog teisinga būtų lyginti kainos lygmenį su Turkija, pavyzdžiui. Toje e, šalyje pa, pajamos e, žmogui visai kitokios negu Portugalijoje. Galbūt reikėtų geriau gretinti mūsų su Italija. Mums reikia į plėtrą orientuotos politikos, jeigu reikia, kitur galima ir toliau gyventi taupimo politiką, tačiau reikia užtikrinti, kad viskas būtų koordinuojama. Jei paskaitytumėm apie tai, kas vyksta oficialiam linija, jeigu, jeigu paskaitytumėm apie bankinkistės sąjungą, tai svarbu, kad uh, laikytumėmės vienodo požiūrio. Kalbant apie struktūrinės reformas, e, politiką, daug kas koreguotina yra, nes e, tai gali lemti problemas skirtingose ES vietose. Jeigu pasižiūrėtum į tai, kas vyksta e, Portugalijoje, Belinėje, tai suprastume, suprastume, apie ką kalbu. Ačiū. Ačiū. Dabar vėl žodis Europos parlamento nariui Liemui Van Gogh. Ačiū. Norėčiau padėkoti dviem prelegentams, vėlgi jų šiaip jau analizė e, skirtinga. O turiu klausimą abiem pranešėjams. Pirmiausia, ponui Zinui. Jūs žinomas Vokietijoje, žinot, kad, kad e, esat šiaip, tos, jūsų analizės paprastai būna sudėtingos. Ir dabar Čia aš pasigendu trijų dalykų jūsų kalboje. Pirmiausia, tam, kad būtų galima įveikti tą asimetrinį šoką, kur jūs paminėjot. Jūs kalbėjote daugiausia apie derinimą, korekcijas ir kainas, tačiau jūs nekalbėjote apie biudžeto lėšų perkelimą. Ta būtų galima padaryti pasitelkiant ES biudžetą ir konkrečiai eurozonos biudžetą. Antra, tie jūsų apibūdinti mechanizmai, bent jau Vokietijai, jie, jie pasiteisina, jeigu tik tai kalbant apie konkurencingumą. Bet konkurencingumą turiu galvoje išlaidų sąskaitą. O dabar vertinant struktūrinės reformas Vokietijoje, tai Vokietijos eksporto kainos nesumažėjo, jos iš tikrųjų šiaip jau didėjo ir jos viršyje, sakykime, atitinkamas Prancūzijos kainas. Tad tokie, tokios pastabos būtų ir paprieštaravimai. O trečias, trečia pastaba, jūs teigiat, kad ekonomikos neriboja paklausa. Tačiau jeigu dabar pas, bet 10 procentų punktų tik tai pas, pasinaudojama visais tais ekonomikos ištekliais eurozonos valstybėse. O dabar dar jūs kalbėjote apie šitos um, multiplikatorius. Tai kok, kokiu momentu jūsų manimų uh, E, kainos vėl e, gali atsigauti Prancūzijoje, apie tai kalbama, kad tai bus pasiekta 14 metais. Ar jūs tikrai manot, kad, e, kad tai taip įvyks? Labai ačiū. Toliau Lenkijos senato atstovas Marakas. Na, ačiū, jūs beveik teisingai ištarėte mano vardą, aš kalbėsiu anglų kalbą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjus, kurie ir pirmoje dalyje, ir dabar darė pranešimus. Turiu du klausimus ir vieną pastabą, vieną komentarą. Klausimus norėčiau užduoti Europos parlamento atstovams. Taip, mes kalbame apie augimą, kuris neįmanomas be griežto taupimo, bet griežtas taupimas yra būtinas norint susidoroti su finansinė ir ekonominė krize. Vakar Europos e, parlamente buvo išsakyta labai įvairių nuomonių. Viena e, partija galvoja, kad augimas yra įmanomas be griežto taupimo, kitagi pusė galvoja, kad griežtas taupimas yra absoliučiai būtinas. Taigi klausimas kaip. Kitas klausimas yra susijęs su labai savalaikiu paklausimu. O kokiagi dabartinė uh, situacija su finansiniu sandoriu mokesčiu FSM. Tai yra labai svarbus dalykas. Aš žinau, kad kai kurios valstybės narės priėmė sprendimą įvesti tokį finansinių sandorių mokestį, FSM, kitos ne. Tai kaip kokį tai poveikį turės? Ar surinkti mokesčiai bus e, pervesti ES biudžetą, ar liks nacionaliniuose biudžetuose? Uh, Kitas dalykas, ir ar bus ko nors pasimokyta, jeigu apskritai bus pasimokyta iš Švedijos atvejo. Tai nebuvo labai uh, toks jau įkvepiantis pavyzdys Švedijos, bet to Švedija nepriklauso FSM įvedančioms valstybėms narėms. Ir dar vienas klausimas dėl europinio semestro. Žinome, kad dėl krizės vienaip ar kitaip daugelis valstybių narių imasi griežto taupimo. Uh, ir visuomenė daugiau ar mažiau su tuo susitaikė. Taigi visiems, nu, visų norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors atskirų Europinio semestro elementų, tokių kaip Europinė rekomendacijų, kurios padėtų įgyvendina tas griežtas taupimo priemonės. Pavyzdžiui, konkrečiai, ar galima tikėtis, kad visa tai bus giliai analizuojama nacionaliniu lygiu, kad bus galima suderinti skirtingus požiūrius. Tai yra požiūris tų, kurie mano, kad reikia griežtai taupyti ir tų, kurie nemano. Lenkija pradeda tą diskusiją ir, kaip sakė vienas kolega iš Švedijos, reikia įsileisti į nacionalinės, atverti duris, e, nacionalinių diskusijų duris Europos parlamentui. Bet reikia galvoti, kokiais socialiniais argumentais operuosime, bandydami įtikinti. Visų kitas dalykas, ką noriu pasakyti, kad tai yra labai uždavi, didžiulis ir sudėtingas uždavinys, nes labai sunku operuoti skirtingo tipo argumentais įrodinėjant vieną ir tą patį. Tuo labiau, kad tokios diskusijos bus visada ribojamos laiko, jos aišku turi būti demokratinės, bet mes ko mes turėtume vengti štai ko. Reikia vengti, kad diskusijos Europinio semestro ribose netaptų rutina. Atėjau, pašnekėjau, išėjau. Bet tai turi būti tikra diskusija. Ir žinote, kad viščiukus skaičiuojam rudenį. O tai reiškia, kad rekomendacijos, kurios bus įgyvendintos, duos rezultatus ir mes turėsime įvertinti juos. Ir jeigu rezultatai bus teigiami, tai ir bus tie mūsų viščiukai, kuriuos auginsime rudenį. Ačiū.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 Thank you, Sharon. And, uh, uh... Europos parlamento narė, ponė Padimat. Ačiū kalbėjusiems už puikius pasisakymus. Aš norėčiau um, uh, kalbėti apie uh, konvergenciją, nes manau, kad nepaisant uh, skirtumų buvo ir suartėjimo tam tikrais klausimais, kaip jūs sakėte esu tikra, kad e, abu vertinate prisitaikymo programas vykdomas keliose valstybėse narėse. Ne tik e, tose, kurios yra pasirašiusios tarpusavio sutarimo memorandumus, tačiau atrodo profesoriau sakėte, jog augimas be taupimo negalimas. Pateikėte Vokietijos pavyzdį. Ir kaip suprantu, jūs nepritarėte kontekstui ir tempui fiskalinio konsolidavimo. Tad e, mano klausimas buvo toks dėl tų, vir, dėl tų valstybių, kurios įgyvendina pristaikymo programas. Ar būtų galimybė kažkaip tai subalansuoti ar pritaikyti ir tą kontekstą, ir, ir tempą? Nes e, tose valstybėse narėse galima prarasti kartas dėl nedarbo lygio, di didžiulė emigracija, nuteka protai. Ir manau, kad tai ir apibrieštų prarastas kartas. Ir kitas klausimas yra, ar ta karta yra prarasta? Ir jeigu skirtumai didės tarp eurozonos valstybių narių, Pone Tibo, jūs minėjote galimą e, ekonominę politinę krizę. Jūs kartu minėjote. Minėjote gyvenamas programas. Tad dabar stebime labai didelį poveikį švietimo kokybei, aplinkosaugai ir taip toliau. Ir aš manau, kad visa tai atsigręš ilgainiui prieš ES konkurencingumą. Tad būtų įdomu išgirsti jūsų mintis apie tai. Dėkui. Ačiū. Ir paskutinis kalbės Ispanijos kongreso atstovas Gabrielė Lirjaga. Išdo ir viešojo administravimo komiteto pirmininkas. Puikiai ištarėte mano pavardę. Ačiū pirmininkė. Suteikta žodė. Trumpai norėčiau pasiaiškinti kai kuriuos faktus ir skaičius, kurie buvo pateikti ir po to pateiksiu pastabą. Pirmiausia, dėl fiskalinių pokyčių Ispanijoje 12-aisiais. Dabar paskelbta, kiek biudžetas e, gavo pajamų Tai nesiskiria nuo prognozių, išlaidų skaičių dar neturime, tačiau mm, spėjame, kad nukrypimas nuo prognozių bus nedidelis. Kitaip tariant, 12 biudžeto skaičiai rodo, kad galėsime įvykdyti savo įsipareigojimus dėl, dėl deficito mažinimo. Dėl struktūrinių pokyčių Ispanijoje 12-aisiais BVP duomenys geresni. Tiesą sakant, BVP sumažėjo tik tai 30 dalys vietoje vyriausybės prognozuoto pusės procento. Ir tai yra kur kas geriau negu kad prognozavo kai kurios tarptautinės organizacijos. Reformų politika nelėmė didesnio nuosmokio, kaip daug kas prognozavo. O kitose didelėse e, eurozonos valstybėse padėtis kitokia, daugelį jų nuosmukis, ekonominiai e, duomenės e, Ispanijos paskutinio ketvirčio rodo, jog ekonomika atsigauna. Taigi, nesakyčiau, kad padėtis bloga, bet netokia bloga, kaip buvo tikėtasi. E, eksporto padėtis nebloga. Ispanija eksportuoja daugiau negu importuoja, e, eksportuoja daug į Vokietiją, e, Prancūziją. Taigi daug kas čia gerėja ir nedarbas didelis yra, bet uh, darbo vieneto kaštai e, labai e, sumažėjo ir e, tai sudarė prielaidas ekonomikos atsigavimui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog galima vykdyti vidaus reformas, vykdyti struktūrinės reformas ir jeigu tokios reformos bus vykdomos, jeigu bus liberalizuojamos rinkos, konkrečiai darbo rinka, uh, Jei sutelksime turimus išteklius produktyviausios ekonomikos sritise, tai e, atsigavimas bus e, greitas, jeigu bus turima žmogiškų išteklių, kitų išteklių. E, vis dėlto Ispanijoje nėra lengva, labai didelis nedarbas. Iš dalies tai neišvengiama, nes teko perspa, perpaskirstyti išteklius ir juos nukreipti iš neproduktyvių e, sektorių, tokių kaip statyba, į kitus produktyvesnius e, sektorius. Ir e, čia judame pakankamu tempu. Atsižvelgiant į aplinkybės, manau, kad ko mums nereikėtų, tai švelninti priemonės, kurios buvo patvirtintos Išklausius pranešėjo, man pasirodė, kad jis apskritai kalbėjo, kad reikia permastyti, ar, ar reikia euro eurozonos, nes valstybės labai skiriasi. Na, galima sakyti, jog tai, kas įvyko, vyko nesimetriškai, kai kurios valstybės išgyveno didesnį šoką. Ir kai siekėme bendros valiutos, tai manėme, kad tas bendras mechanizmas suteiks daugiau lankstumo prisitaikyti. Na, rezultatas toks, jog atrodo, kad suklydome. Tačiau, manau, vidutiniu laikotarpiu turime laikytis tokios pačios politikos, turėtumėm pakoreguoti savo a, e, tempą, siekiant užtikrinti, kad a, e, didėjantis e, konkurencingumas a, kai kuriuose valstybėse, kaip Ispanijoje, kad ir toliau um, didėtų. Aš ką tik radau Betinos kortelę, mes tiesiog praleidome vieną žmogų žodis Betinai. Vokietijos Bundestagas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Aš tiesas pasakius, prašiau galimybės pasisakyti pačioje pradžioje, bet gal kadangi kortelę pateikiau labai anksti, tai jinai ir pasimetė. Taigi dėl griežto taupimo ir augimo. Tai nėra visiškai nesuderinami dalykai. Manau, kad daugelis verslininkų parodė ir, ir pademonstravo, kad kai mokesčiai pernelyg užkeliami, tai būtent mokesčių kelimas sukelia virtinę problemų, ypač privačiame sektorija. Visiškai teisingai pastebėjote, kad e, tokiais atvejais, kad reikalinga mažinti viešai sektorių ir reikalinga daugiau skatinti privatų į sektorių. Bet tai yra pakankamai didelis iššūkis, kuris kyla prieš komisiją, teikiančią įvairiausius teisėkuros pasiūlymus. Man atrodo, bėda ta, jog komisija ieško naujos politikos, užuot išanalizavusi, ko reikia atsisakyti įvairiose valstybėse narėse, kokios kliūtis stabdo privačias investicijas. Nebijotinai nedarbo mažinimas turi išlikti pirmailės svarbos tikslų. Tačiau, jeigu įvesime garantijas, na, pavyzdžiui, garantuosime darbo vietą jaunimui, tai ta garantija pati savaime nieko neišspręs. Pavyzdžiui, mano rinkiminėje apygardoje Tikrai yra didelis poreikis stažuotojų. Profesinių stažuotojų mūsųse negyvena. Im pas mus netvyksta per nelik daug um, migrantų, bet labai daug jaunuolių per anksti nutraukia mokslą. Socialiniai standartai yra nustatyti aukšti, o tai reiškia, kad jaunimas nėra skatinamas dėti daugiau pastangų. Panašu, kad um, atliekant analizę, augimo analizę, mes kalbame tik tai apie tai, kad bankai vėl grįžtų į tą tašką, kai jų kreditų teikimo pajėgumas buvo didelis. Mes kalbame apie bankų sąjungą, bet um, neatsižvelgėme į tam tikrus skirtumus. Taip, reikalinga sistema ir jos prižiūrėtojas, bet bankų sąjunga jau yra žingsnis kiek per toli nes dabartinėmis aplinkybėmis tai reikštų daugelį dalykų, kurių bent jau Vokietijos Bundestagas negalės kontroliuoti. Įdomu, ar jūs galėtumėte pateikti Europos bankų priežiūros analizę, kuri leistų įvertinti, ar priežiūra tinkama, kad bankų kreditų teikimo e, pajėgumas sustiprėtų. Dar vienas dalykas, ar visas tas mechanizmas iš tiesų paskatins augimą. Ar jūs negalvojate, kad mes pernelyg toli nukeliavome griežto taupimo keliu? Aišku, nepaisant to, kad Europos vadovų taryba vieningai mano, jog šiame etape eurozonoje padėtis vargu ar gali pasikeisti. Pirmininkė, na, ačiū visiems. Panašu, kad pateikta šimtai klausimų, bet neaišku, ar jūs sugebėsite per tas penkias minutės, kurios kiekvienam iš jūsų liko, kalbėti, bet manau, kad gal galėsime paprašyti vertėjų pasilikti truputį ilgiau po darbo, jeigu tai bus įmanoma, sako pirmininkė. Kągi, paskutinis klausimas ir kolega iš Ispanijos. Aišku, aš nekvestionuoju euro zonos gebėjimo išgyventi. Jūs žinote, yra Maastrichto sutartis ir yra atitinkamos nuostatos ir mes negalime šiuo metu šiame ES raidos etape užsimti dar kažkuo kitu. Mes galime, aišku, sukurti tikrąją Europinę e, e, ekonominę pinigų sąjungą, o tai reikštų jungtinės Europos valstybės bet to negalime padaryti. Dar vienas dalykas tai yra visa apimanti draudimo sistema, bet tokios sutarties dar niekas nepasirašė. Mastrichto sutartyje labai aiškiai yra pasakyta, kas neįmanoma ir mes negalime prieš tai užmerkti akių. Mes turime žengti didesnės politinės integracijos negu iki šiol keliu. Aišku, galėtume žengti Europos valstybių sąjungos kūrimu. Tai spaudinimas nepatinka daugam, bet galime pavadinti visą tą darinį ir kitaip. Bankai. Tai labai sudėtingas klausimas, ar reikalinga bendra priežiūros institucija, ar tai priežiūra atlik, turėtų atlikti Europos centrinis bankas. Iš tiesų, bankai išdalijo tiek daug kreditų, užmergdami akis prieš tai, kad e, garantijos užstatai tikrai neatitinka kreditų vertės, kad vėliau juos reikėjo gelbėti. Bet sunku pasakyti, kas turėtų prižiūrėti. Dabar dėl bankų rekapitalizavimo. Šiuo metu vyksta didžiulės diskusijos. Mano šalyje, pavyzdžiui, yra didžiulė opozicija, 500 ekonomistų pasirašė peticiją prieš bankų rekapitalizavimą. Aiškinti viso to nenoriu net. Prarastoji karta. Taip, Tai svarbus klausimas. O kodėl atsirado ta prarastoji karta? Todėl, kad kai kurių valstybių narių konkurencingumo pajėgumai yra labai prasti. Tas infliacijos burbulas, kuris, kurį mes stebėjo nuo 95 metų iki pat krizės, padarė meškos paslaugą. Kainos kilo, kilo, kilo, kilo. Dabar mes jas turime mažinti per struktūrinės reformas. Gerai, galime daryti taip, bet nereikia pamiršti, kad struktūrinės reformos tikrai negalės padidinti konkurencingumo, nemažindamos kainos. Visa ko centre yra kainos. Jeigu jūs norite būti konkurencingi, turite parduoti savo produkciją už tam tikrą kainą X ir tai turi būti maža kaina, kitaip nieks neveiks. Bet yra tokių, kurie įsivaizduoja, kad štai atsidarys dar kažkokios tai stebuklingos durelės ir bus galima padaryti kitaip ir sukurti konkurencingumą. Ne, atsiprašau, bet ne. Konkurencingumą galima sustiprinti tik tai užsiimant faktinių kainų subalansavimu. Tik taip galima spręsti problemą. Aišku, iš tokių atvejų mes jau periname prie paklausos pasiūlos priemonių derinimo. Bet jūs žinote, kaip su ta kava espreso, jo jinai tonizuoja tam tikrą laiką, bet neilgą laiką. Todėl reikalinga galvoti apie priemonės, ilgalaikės priemonės, kurios galės e, padėti mums sustiprinti konkurencingumą. Mums reikia galvoti apie konkurencingas kainas ir produkciją, kuri būtų paklausi rinkose. Ir štai čia ir glūdi rinkos ekonomikos esmė. Ir tos problemos paaiškinamos gali būti Dabar dėl eurozonos. Aš manau, kad jeigu mes bandome išlaikyti visas tas šalis eurozonoje, na, kad ir Graikiją, tai mes darom, mes nusikalstame Graikijos žmonėms. <clears throat> ne dėl gyventojų atsitiko visa tai. Taip atsitiko dėl kapitalo rinkų. Jūs žinote, kad graikai, kurie išleidžia vyriausybės obligacijas, garantuoja kad jos bus išpirtos. Taigi kiekvieni metai, kai išgyvenama, reiškia, kad vis tik tai obligacijų turėtojai galvoja, jog jie susigražins pinigus, o gyventojai tampa tiesiog rinkos ekonomikos įkaitais. Jie tampa rinkų įkaitais. Todėl <clears throat> reikia galvoti apie štai ką. Trumpalaikis pasitraukimas iš ES su galimybė sugrįžti į eurozoną būtų daug geresnis dalykas gyventojams, nes tai leistų sutvarkyti ir bankų sektorių, ir kitus, jeigu būtų sutvarkytai, tvarkingai padarytas Graikijos pasitraukimas, laikinas pasitraukimas. Tai yra daug geresnė alternatyva nei ta stagnacija, kuri gali privesti Graikiją prie pilietinio karo. Nes visą tai trūks dar 10-15 metų. Ir aš manau, kad tai, ką mes dabar darome, tiesiog yra nusikaltimas to valsty, tos valstybės žmonėms. Dar keletas klausimų. Visa ta padėtis Europoje, kaip jinai atsirado? Todėl, kad kapitalas pernelyg daug judėjo. Kapitalų judėjimas yra geras dalykas. O jis skatino augimą, Europos pietuose. Tačiau pagritis kapitalo judėjimo buvo pernelyg didelis. Atsirado taip vadinamieji burbulai, kurie sprogo. Burbulai nenumaldomai didino kainas. Ir tai atsisuko prieš patį kapitalo judėjimą. Ir štai tame ir glūdi problema. Europinė sistema, jos skatinimas yra pernelyg didelis. Kapitalizmas negali egzistuoti, jeigu jūs betodairiškai um, judinat rinkas. Investuotojai turi būti tikri dėl sąlygų. Tai, ką mes dabar darome, taip tol nereiškia dar kapitalizmo. Mes susimam truputį kai kuriais kitais dalykais. Ir kai tik tai euras atsirado, tai mes ir užsiemėm ne visai kapitalizmo reikalais, todėl ir atsirado visa ši sumaištis. Dabar dėl kainų. Taip, Vokietijoje kainos turėtų, e, atlyginimai turėtų būti aukštesni, reikėtų infliacijos, bet jūs negalite infliacijos naudu, kaip priemonės naudoti visada. Pažiūrėkite, jeigu jūs didinate užimtumą, mažėja nedarbas, bet negalima tokiu būdu didinti, negalima per atlyginimų didinimą taip elgtis, didinti užimtumą. Taip nebus. Pačios rinkos turi reaguoti. Dabar rinkos pageidauja investuoti Šiaurės Europoje. Buvo daug, daug metų, kai jos to nedarė. Dabar investicijos kreipiamos į Šiaurės Europą Ir Vokietija šiuo metu atsidūrė situacijoje, kai po 15 metų nekilnojamo turto kritimo staiga tos nekilnojamo turto kainos pradėjo rimtai aukti tikriausiai tai reikš, kad Vokietijos eksportas nebegalės būti toks konkurencingas. O tai reiškia, kad padidės importas į Vokietiją. Taigi, iš, ab, ir taip, ir kitaip einamosios sąskaitos deficitas auks, bet jūs negalite vien tik tai didinti atlyginimus, turite galvoti, kaip didinti atlyginimus. O kai kurie politikai panašu visiškai nesupranta ekonomikos dėsnių. Ir galvoja, kad jeigu pakels atlyginimus, tai sumažės einamosios sąskaitos deficitas. Bet tai yra absoliučiai klaidinga nuomonė. Ir visai netinkamas receptas. Ir tas, kas siūlo, nemanau, kad išmano ekonomiką. Labai ačiū. Ir dar paskutinis pasisakymas. Ačiū. Norėčiau grįžti prie vienos minties. Labai pavojinga, ypač makroekonomikoje, e, vartoti metaforas. Čia kaip buvo sakoma, e, šiaip jau visokių metaforų girdėjom, tačiau iš tikrųjų nuo to padėtis negerėja. Dabar jeigu kokio šiaip jau mirštančio reikalauti, kad jis laikytųsi dietos, tai vėlgi kiek tai padės. O dabar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką makroekonomikoje reikia atlikti analizę pagristą faktais. O šiandien turim vis daugiau įrodymų, rodančių, kad tie fiskaliniai multiplikatoriai yra, labai, yra per aukšti. Ir tokie tarp 1,3 ir 1,6 eurozonoje, o Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje jie daugiau didesni negu 1,5 iki 2,5. O kai kas sako ir Tarptautinis valiu, valiutos fondas sako, fondas sako, kad kai kuriuose šalise tie multiplikatoriai gali siekti net 3 procentus. O dabar komisijos vienas atstovas irgi išreiškė nuomonę komisijos vardu, o komisija sako, eurozonoje multiplikatoriai e, yra nuo 0,7 iki 1,2, bet tai per daug. O dabar, kai fiskališkai apribosim mm, multiplikatorius, tai kils re recesija. Matėm, kaip buvo Ispanijoje, Portugalijoje. Bet vis vien, nepaisant priemonių, užimtumas, tai yra nedarbas didėja ir, ir recesija tebėra. Tad e, dabar Taip, pasiekta tam tikrų eksporto pagerėjimų, bet vis vien yra recesija. Į tai reikėtų atsakyti ir reikėtų tiesiog e, susitaikyti su tuo, kas sakoma dėl tų multiplikatorių. Ir tą sukėlė būtent griežto taupimo politika. Reikėtų elgtis labai atsargiai. Uh, Nes e, nepamirškim, kad ta politika gali ilgainiui paveikti ir fiskalinius multipli, multiplikatorius. Kai kas sako, kad reikia mažinti valstybės sektoriaus e, išlaidas, kad būtų galima sukelti paskatas. Taip, tai tiesa. Bet kita vertus reikia juk ir mokslinių tyrimų, infrastruktūrų, reikia švietimo, o dabar lėšos per ateinantį dešimtmetį šitiems sektoriams prarastos bus ir to nereikėtų pamiršti ir reikėtų rasti kažkokių kitų sprendimų. Dar vienas dalykas dėl konkurencingumo ir to, ką pasakė profesorius Zini. Zin tas šokas, kuris ištiko eurozoną, savotiškai įnešė tam tikrą pusiausvyrą, gražina ją. Nes dabar žiūrint, kaip keičiasi e, už nedarbo padėtis Vokietijoje, e, Ispanijoje, imantis tam tikrų ekonominių priemonių galima tikėtis, kad per ateinančius dešimt metų tas atotrukis tarp kainų mažės. Ir aišku, tai paveiks ir konkurencingumą. Bet dar pasakysiu, konkurencingumas tai ne vien tik tai kainų klausimas eurozonoje, nes juk yra eurozonos įvairių lygių O finansinė bankų krizė, valstybės skolų krizė, tai dabar matom, kad euras jau tarsi atsigauna. Ir dabar tai, tai ką pasiekė Ispanija, tai vis dėlto bus prarasta. O dabar ką dabar, sakykime, devalvavus dolerį tarsi bus pasiekta, e, pasiekta nauda tam tikra JAV. Bet čia iš tikrųjų dabar vis dėlto JAV daugiau sie, pasiekus yra konkurencingumo. Bet apie, apie tai ne, negalima tiesmukai kalbėti eurozono apie tai. Tai tikrai būtų mm, ne, neišmintinga. Pirmininkė. Labai ačiū. Tad tokiu būdu mes ir baigiam šią sesiją. Žinau, kad 7 e, val. kai kas turi vykti kažkokį renginį į prieimimą. Norėčiau padėkoti, e, ta prasme, e, tą progą vertėjams. Tikrai esu imponuota jų darbu, kad sugebėjo išversti iš tiek daug ir į tiek daug kalbų. Tad dar kartą visiems labai ačiū. Ačiū kalbėtojams.